Guten Tag, meine Damen und Herren. Labą dieną, ponios ir ponai. Pradėsime posėdį. Norėčiau paprašyti visų susėsti. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Norėčiau išreikšti pono Bulov prašymą, kad septintasis darbo tvarkės punktas būtų nagrinėjimas prieš ketvirtąjį. Rytoj buvo paprašyta, ponia Rapti paprašė, kad ji rytoj savo nuomonę galėtų pristatyti po 19 darbo tvarkės punkto. Pone Gönš norėtų, kad jos nuomonė, kurios numeris darbo tvarkė buvo 27, būtų nagrinėjama prieš 22 punktą. O diskusija dėl ETF turinė 28 punktas turėtų būti nagrinėjama rytoj iki 17 valandos. Tai reiškia, jį, tą punktą nagrinėsime po 24 punkto. Jeigu nėra kitų pastabų, tai tuomet tvirtiname tokią, taip pakeistą darbo atvarkę. Toliau trečias darbo tvar, antras darbo, tvarkių, darbo tvarkės punktas e, 2012 m. vasario 29 kovo 1 ir 2012 m. kovo 26-27 dienų posėdžių protokolų tvirtinimas. Jeigu niekas neturi jokių pastabų ir prieštaravimų, tvirtiname tuos protokolus. Toliau trečias punktas - pirmininkės pranešimai. Norėčiau pasveikinti naują narį mūsų komitete, tai yra ponė Klyvėti iš Rumunijos, yra iš SRD frakcijos. Sveikinu, ponė Klyvėti. Ir norėčiau palinkėti Jums daug sėkmės Jūsų darbe šiame komitete. Toliau kitas darbo atvarkės punktas yra mūsų komiteto darbo tvarkė, tvarkaraštis Liepos 5 dieną 9 val. įvyks mūsų komiteto posėdis Strasbūrė, kad galėtume nubalsuoti e, komite, e, pranešimą, kurį parengė ponia Mošetie ir, ir taip pat nuomonę kitą temą. Toliau kitas darbo tvarkės punktas yra numatytas susitikimas rugsėjo 18 dieną, tačiau rugsėjo 18 diena yra tiek prigrūsta įvairių posėdžių, tai tuomet, todėl neišeina e, daryti posėdžio, todėl mes siūlome savo komiteto posėdį daryti 17 rugsėjo, tai yra pirmadienį po pietų. Pakeistus, e, pakeistus tvarkaraščius jums atsiūsime. Be, beje, savo aplankuose turite uh, kovo pirmos dienos posėdžio, kuriame kalbėjome apie globalizaciją, e, gairias ar užrašus, e, tiesiog sekretariatas pateikė tą dokumentą anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad mūsų šis posėdis yra transliuojamas internetu ir taip pat norėčiau padėkoti mūsų komiteto darbu, naujai darbuotojai, ponė Prodis. Poniai Prodis, sveikinu atvykus. Toliau septintas darbo atvarkės punktas. Tai yra 2013 metų biudžetas įgaliojimai trišalime susitikime. Pranešėjas yra ponas Bulont. Kalbėsime apie pakeitimus ir apie kompromisinius pakeitimus. Yra 12 kompromisinių pakeitimų. Balsuosime dėl šio pranešimo rytoj. Norėčiau suteikti žodį pranešiai. Merci Madame la Présidente. Merci aussi d'avoir accepté la, la modification. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti už tai, kad jūs pakeitėte darbo tvarkę. Mm, aš nežinau, ar norėtumėt grįžti prie 2013 metų biudžeto klausimo, nes žimtumo komitete jau aptarėm šį klausimą prieš kelias dienas. Tiesiog noriu priminti kontekstą, kad vis daugiau yra užimtumo problemų Mm, aišku, eina kalba visų pirma apie inovacijų programas, progres, CRS, mikrofinansavimą, pagalbą jaunimui ieškant darbo ir pagalba MVI, kurios sukuria daugiausia darbo vietų, ypač jaunimui. Taigi, Kalbant dabar apie 2013 metų biudžetą, yra pateikta 21 pakeitimas, ypač kitų frakcijų šešėlinių pranešėjų, aš už tai labai dėkoju. Yra keturi kompromisiniai pakeitimai, ne penki, kaip kad mes galvojame visų frakcijų suderinti. Noriu paminėti C kompromisą, kurį e, Zuberė žaguoja atsijėmė, nesinorėjo išbraukti fiskalinės naštos užimtumui tą formuluotę. Taigi balsuosime dėl 10 ir 11 atskirai, jie suderinami, galbūt ponegons pateiks žodinį pakeitimą, kad jį įterptų tas, ta, tą frazę, kuri buvo pirminėme C kompromise, tai būtų neutrali formuluotė, kad e, tai neturėtų poveikio socialiniam aspektui ir žimtumui. Ir dabar dėl tų kompromisų yra 4 ir 16. Aldė 10, 24, 27, 29 socialistų ir 19 žaliųjų tiem aš pritariu, o kitiem GUE ECR neprisijungusių pakeitimams, tai yra trečia Karnok ECR, aš susiūlyčiau dėl to balsuoti prieš, kadangi tikrai. Mm, reik, gal, kalbama apie e, galimybės ES e, vykti užimtumo politikos priemonės, kai eina kalba apie jaunimą. Taip pat dėl, pažiūrėjau, 17 pakeitimo, siūlyčiau pasakyti prieš, dėl globalizacijos, dėl e, svarbių priemonių čia, mokslo tyrimus ir švietimą. Mi, mi, mi, siūloma dėl jų pas, įtraukti formuluotę toliau 18 Aš siūlyčiau mm, vastui prieš ir toliau dėl užimtumo, kad jis būtų užtikrintas saviem piliečiam. Aš dėl to pakeitimo siūlyčiau prieš balsuoti. 21-22. 20 kurios Uber aš siūlyčiau balsuoti prieš nes čia per daug būtų iš bendrijos pusės bendrafasavimo dalis padidinta, ypač kai eina kalba apie negarantuotas darbo vietas be socialinių garantijų. Čia reikia iš tikrųjų išsaugoti pagrindinės teises, e, socialinės teises, tai yra labai svarbu. Ir man atrodo, tai tie galbūt apie 2013 metų biudžetą ir užimtumo komiteto nuomonę to klausimu. Als nächstes der Kollegin Darden. Kollege Darden. Merci, Madame la Présidente. Simplement deux mots. Ačiū pirminkė, du žodžiai. Aš tiek noriu pasidžiaugti mūsų pranešėjo poziciją, kuri išdėsta dėl e, balsavimų, ką jis pasiūlė daryti, dėl kompromisų kurie tikrai apima mums svarbiausius elementus. Tai yra tai, kad reikia mobilizuoti Europos biudžetą, kad būtų galima įgyveninti 2020 metų strategijos tikslų pasiekti, kad būtų galima moteriams suteikti geresnės pozicijas, kad būtų įmonė socialinė atsakomybė sustiprinta. Taip pat kitos tos temos, dėl ko mes labai pritartumėm, yra visos sudėtos į nuomonę ir mes tikrai labai paremtumėm tos kompromisinius pakeitimus, kuriuos jis pasiūlė ir kurias tik aptarė. Ačiū. Then, Madame Zuber. Super. Um, Obrigada, Sra. Presidente. Uh, em relação às, às propostas que nós apresentámos. Ačiū pirmininkė dėl mūsų pateiktų pasiūlymų. Mes galvojame, kad tokiu krizės laikotarpiu yra labai svarbu uh, dirbti, kovojant su pastangomis darbo teisę sumenkinti, apkarpyti. Mes galvojame, kad reikia didinti finansavimą, kuris yra skirtas solidarumui tarp valstybių dalių užtikrinti, reikia didinti investavimą į augimą, į užimtumą valstybės narėse, ypač tose, kurios ir buvo ypatingai paveiktos krizės. Mes esame pateikę pakeitimų, kuriuos galima laikyti tikrai plačių užmojų pakeitimais. Galbūt kai kurie ne, neįtelpa į daugiametės finansinės programos rėmus, tačiau mūsų frakcija galvoja, kad nors mes ir neturime visų elementų, kurie dar neįdėrėtų į visumą, vis tik tai mūsų pareiga yra kovoti kiek įmanoma už pagrindinius dalykus, kurie užtikrintų žmonių žimtumą ir būtent tai turi būti pasakyta mūsų nuomonės, juk tai yra mūsų nuomonė ir nuomonė turi išsakyta mūsų pozicija, mūsų kryptis, mūsų pagrindiniai principai. Taigi, pavyzdžiui, dėl finansavimo padidinimo. Man atrodo, mūsų nuomonės išsakymas neprieštarauja užimtumo didinimui. Man atrodo, kad kaip tik reikia iš, užtikrinti mūsų nuomonės tvirtumą. Dėkoju, matau, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra, tai suteiksiu žodį pranešėjai. Ačiū pirmininkė, dar kartą dėkoju visiems, kurie pateikė pakeitimus, kurie sutiko su kompromisiniais pakeitimais. Ši šioje nuomonėje labai svarbu neapsiriboti vien tik tai um, paskutinėmis išlaidomis, daug, kas numatyta daugiametėje finansinėje programoje. Aišku, e, šioje nuomonėje svarbu būtų būtent akcentuoti vis, visą dinamiką, kuri turėtų atitikti mūsų šių dienų realės užimtumo srityje, ypač galvojant apie jaunimo situaciją. Dėkoju. Taigi baigėme nagrinėti septintą darbo tvarkės punktą ir grįžkime prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto - teritorinio vystimosi vaidmens stiprinimas įgyvendant sanglaudos politiką. Tai yra nuomonė dėl savos iniciatyvos pranešimo, kurį rengia Regi komitetas balandžio 24 dieną mes jau aptarėme šią nuomonę, dabar yra pateikti 46 e, pakeitimai ir 7 kompromisiniai pakeitimai. Norėčiau suteikti žodį nuomonės autoriai poniai Jusmenovai. Prašau. Благодаря, госпожо председател. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už gerą darbą, bendradarbiavimą ir efektyvumą. Projekto pasiūlymui buvo pateikti 46 pakeitimai ir manau, kad didelė dalimi e, jie pagerino kokybę dokumento. Po plačių diskusijų pasiekėme ši, šis kompromisinius pakeitimus, kuriuos prireims pritarė didžioji dalis frakcijų. Dar vienas kompromisinis pakeitimas e, buvo pasiūlytas dviejų frakcijų. Man atrodo, kad tekstų formuluočių apie kovą su skurdu ir socialinė atskirtimi įrašymas yra labai svarbus. Lygiai taip pat gerai, kad rašome apie gerą sveikatos apsaugą ir socialinę rūpybą, ypač e, tolimuose periferiniuose regionuose. Gerai, kad paminėtas ir demografinis pakeitimas. F kompromisinis pakeitimas, kurį remia visos frakcijos, e, daugiausia yra sutelktas dėmesį į problemų analizę ir specialius e, skirų teritorijų raidos poreikius, ypač tuos regionus, kurie kenčia nuo nedarbo ir skurdo, taip pat e, į tas grupės, kurioms diskriminacijos grėsmė yra didžiausia iš socialinės atskirties. Aš pritariu nuomonį, kad reikia laikytis teritorinio požiūrio, turi būti sukurtas e, efektyvus mažų ir vidutinių įmonių rėmimo mechanizmas, stengiantis sukurti naujų tvarių darbo vietų. Tam tikslui reikia e, profesinio mokymo programų, kvalifikacijos kelimo programų ir verslo skatinimo. Turime keistis gerą patirtimi, organizuoti mokymo kursus darbuotojams, įvairūs struktūrinių fondų finansuojami projektų programos turi būti gyventos, nes skirtingų valstybių narių instituciniai gebėjimai yra labai svarbus elementas įgyvendant teritorinį mechanizmą ir gerinant sanglaudos politikos efektyvumą. Labai džiaugiuosi, kad mano pozicijai yra pritariama ir dėkoju visiems kolegoms, kurie padėjo tekstą šią kryptimį patobulinti. G kompromisinis pakeitimas yra susijęs su partnerystės principu ir jam plačiai pritarė frakcijos. Visos frakcijos. Aš uh, Pritariu, kad labai svarbu sukurti gerą sanglaudos politikos ir kitų politikos e, reglamentavimo sistemą, kad mes galėtume spręsti nedarbo ir socialinės srities problemas. Taip pat pritariu, kad būtina sukurti priemonės vieną kitą papildančias e, tokioms sritims kaip, pavyzdžiui, švietimas ir sveikatos apsauga. E, Yra tik keletas pakeitimų, kuriuo aš negaliu paremti. Ir taip yra ne todėl, kad e, aš nepritariu ten surašytoms idėjomis, bet todėl, kad e, tie pakeitimai turėtų būti aptarinėjami kitokiame kontekste. E, kai neretai reikia daugiau informacijos, kad galėtume priimti sprendimą. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams dar kartą, kaip ir sekretoriatui, už visas pastangas ir gerą bendradarbiavimą ir kaip regi komiteto šešėlinė pranešėja darysiu viską, ką galiu, kad e, ši nuomonė būtų įtraukta į pranešimo galutinį variantą. Ačiū. Dėkoju. Žaliųjų šešėlinė pranešėja yra ponia Šliuter. Prašau. Visų pirma, norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą su pranešėja Mes jau radome kompromisų, dėl kurių balsuosime ir galiu tik pasakyti, kad mums būtų labai svarbu, kad būtų akcentuota ta mintis, kuri iš tiesų kartojasi visose pakeitimuose ir kuri turinio prasme atitinka tai, ką pasakė pranešėja, turiuomenyje klausimą, kaip mes galėtume skatinti socialinę sanglaudą. E, kol kas mes nuolat rėmėmės BVP, o ypač kalbant apie šio pranešimo turinį, e, tą jau aiškiai pasakė pranešė, mes matome, kad to nepakanka, mums reikia ir socialinių kriterijų be BVP, kad galėtume apibūdinti socialinę sanglaudą ir visus regionų poreikius šioje srityje Todėl mes parengėme atitinkamus kompromisus šią temą ir man atrodo būtų labai svarbu, kad šį pranešimą palaikytų kiek įmanoma daugiau kolegų ir tikiuosi, kad balsuosime dėl jo sėkmingai. Dėkoju, sako pirmininkė. Toliau kolega Verden. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. E, šiam projektui mes patikėme keletą pakeitimų. Pirmiausia, E, savivaldybių darbuotojų mokymo srities pakeitimų. E, turiu galvoje mokymą sanglaudos politikos srityje, nes tai yra būtina, kad galėtume geriau e, užtikrinti ir kontroliuoti fondų panaudojimą. Europos komisija taip pat kalba apie tai, kaip sanglaudos politika galėtų būti panaudota kovojant su skurdu ir jaunimo nedarbu visoje ES teritorijoje kalba apie sanglaudos politikos geresnį gyvenimą. Ir aš galiu pasakyti, kad pranešėjas mūsų idėjas priėmė gana palankiai. Matome, kad pateiktieji kompromisai atspindi mūsų mintis. Apgailėstauju, kad kompromisas dėl pereinamo laikotarpio regionų nebuvo paremtas E, kai kurių frakcijų, žalieji nepritarė ir kiti, bet tai netrukdo, kad e, mes gautume palankų balsavimo rezultatą, kaip bus balsuojama. Bendrai noriu padėkoti pranešėjai už bendradarbiavimą. Ačiū. Dėkoju. Kolega Deutsch. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, én magam is mindenek. Pirmiam pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti uh, už ponios Gusmenovos nuomonės projektą ir pasveikinti jį. Noriu pakartoti tai, ką jau uh, minėjo kiti šešėliniai pranešėjai. Manau, kad e, mes padirbėjome labai rezultatyviai ir tikiuosi, kad šis nuomonės projektas bus priimtas didelę balsų daugumą rytoj. Aš turiu tik porą pastabų. Likus keletai tik tai valandų iki mūsų balsavimo. Aš manau, kad reikėtų man mintimis su jumis pasidalinti. E, turime pakartoti, kad sanglaudos politikos didžiausia pridėtinė vertė yra jos integralumas, integruotumas. Pats žodis sanglauda reiškia, kad geografinė, socialinė, ekonominė prasme e, valstybės turi būti priartintos viena prie kitos. Tačiau manau, kad e, toks integruotas požiūris ir E, to integruoto požiūrio paminėjimas paprastai būna tik simbolinio pobūdžio. E, jokių veiksmų po to nebūna įmamasi. Manyčiau, kad e, reikia atkreipti dėmesį į šią problemą ir tą dar labiau turėsime padaryti po 2013 metų. Toks integruotas požiūris į ES anglūdos politiką turėtų nebūti tik tai e, lozungas, reikėtų daugiau dėmesio skirti užimtumo politikai pačioje sanglaudos politikoje. Ir tokiame kontekste reikėtų atsižvelgti į įvairius skirtingų regionų poreikius ES. Kitas dalykas, kurį aš norėčiau paminėti, manau, labai svarbu labai svarbu, kad užimtumo komitetas remtų pakeitimus, kuriais visa sistema būtų lankstesnė. Ir tokia lankstesnė sistema leistų palengvintų neturtingų regionų galimybės įgyvendinti projektus deramai. Tikiuosi, kad mes ir balsuosime taip rytoj. Ačiū. Dėkoju. Na ir galiausiai suteiksiu žodį dar kartą pranešėjai poniai Jusmenovai. Ačiū ponė pirmininkė. Dar kartą norėčiau širdingai padėkoti visiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams ir norėčiau pasakyti, kad jų komentarai ir pastangos buvo nepaprastai didelės reikšmės ir labai svarbus man, nes taip mes prisidedame prie teksto kokybės. Manau, kad ateityje mes išsaugusime pat, tokią pačią bendradarbiavimo dvasę ir galėsime savo pastabas įtraukti į pranešimą ir parengti gerą konsoliduotą tekstą. Ačiū dar kartą. Dėkoju. Tai tuomet rytoj balsuosime dėl šios nuomonės. Toliau galime keliauti prie penktojo darbo tvarkės punkto Europos kaiminystės priemonės sukūrimas. Pranešėja ar nuomonės referentė yra ponia Rapti. Ši nuomonė yra rengiama afeto pranešimui.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 kad buvo pateikta 40 pakeitimų ir buvo, aš stengiausi daryti kompromisinius pakeitimus, bandžiau jų pagalba aiž, pada, suformuluoti aiškesnį tekstą, jį geriau struktūrizuoti, taigi yra tam tikrų e, pakeitimų pakeitimų po šešėlinių pranešėjų atsistų komentarų ir aš norėčiau jiems už tai padėkoti visų politinių frakcijų e, šešėliniams pranešėjams ir iš tiesų tikrai mes puikiai padirbėjome. Ir labai svarbu, kad visi kolegos laikėsi vienos nuomonės. Mano, man susidarė toksai įspūdis, kad mes pateikėme daug aiškių pasiūlymų savo kaimynams, tai yra pirmas svarbus aspektas, toliau kitas aspektas e, šio reglamento pasiūlymas be mūsų nuomonės. E, buvo pra, praturtintas kitų e, visų politinių frakcijų pozicijomis. E, nes yra tokie svarbus aspektai kaip socialinės teisės ar užimtumo klausimai. Ir dėka mūsų e, nuveikto darbo, aš noriu dar kartą pabrėžti, kad tai buvo kolektyvinis darbas, kad dirbau ne aš viena, mes pagerinome tekstą. Visų pirma, mes reikalaujame gerbti pagrindinės socialinės teises, ypač atsižvelgiant į ypatingai pažeidžiamas visuomenės grupės. Toliau antra, mes darome nuorodą ir teikiame specifinius pasiūlymus dėl socialinių teisių ir socialinės veiklos. Toliau trečia, mes įtraukėme punktą, e, kuriame yra kalbama apie paramą ir darbo vietų kūrimą. E, taip pat e, siekiame kurti socialinį tinklą, kuris užtikrintų socialinę apsaugą. Mes raginame kurti tikras darbo vietas, raginame gerinti užimtumo politiką ir ta užimtumo politika turėtų būti siejama su e, švietimo ir kvalifikacijos kelimo programomis. Mes stengiamės, stengiamės apsaugoti darbuotojus nuo įvairių e, grėsmių, su kuriomis jie susiduria darbo rinkoje. Taip pat e, mes tengiamės laikytis tarptautinės darbo organizacijos reikalavimų, raginame jų laikytis ir taip pat e, atkreipiame dėmesį į tas institucijas, kurios turėtų e, padėti darbuotojams atitinkamuose regionuose. Taip pat e, norime užtikrinti, kad vyktų diskusija su pramonės atstovais prieš inicijuojant teisės aktus šioje srityje ir tai ypač svarbu kalbant apie kovą su skurdu ir galiausiai, man atrodo, tai yra labai svarbus aspektas. Mes turime Iš tiesų turime atsižvelgti į tai, kad kaimininės valstybės dažnai skundžiasi tuo, ko iš jų reikalauja ES ir mes turime nuolat stebėti, ar yra pasiektas progresas, pažanga toje, toje srityje. Na ir taip pat norėčiau, baigdama dar kartą padėkoti visiems šešėliniam pranešėjams ir savo darbuotams bei komiteto sekretoriatui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju. EPP frakcijos vardu pasisakys kolega Saja. Thank you, Madam Chair, and thank you for the Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą ir kolegoms už mm, gan daug pakeitimų, kas šį pranešimą patobulins. Ir tai yra ypač svarbu, kai dabar mūsų kaiminysės politikos rytyje turime priemonę, kuri leidžia mm, stebėti, kaip lėšos panaudojamos šioje srityje ir turime visą eilę rodiklių, kurie leidžia stebėti, kaip tie pinigai yra naudojami. Aš sakyčiau, bendrai EPP frakcijai nekils kokių tai problemų dėl pakeitimų, mes galėsime paremti. Gal porą, tik paminėčiau, H kompromisas, čia tekstas gan toli nueina. Komisijos tekste kalbama apie žmonių judumą, uh, ryšius betarpiškai tarp žmonių, tačiau H kompromise kalbama apie tą kontroliuojamą judumą ratu. Ir aš iš esmės kaip ir suprantu, ko mes norėtumėm čia, bet formuluotė gal nelabai aiški, yra tokių kaip ir spragų, aš sakyčiau, dėl to H mums nepriimtinas. Be to, mes norėtumėm pakankamų čia lėšų pagalbai. Manau, kad e, komisijos bazinis tekstas būtų daug geresnis. Ir kolegų kai kurie pakeitimai gal irgi jau per toli yra nužengę. Taigi dėl H mes turime kiek kitokią nuomonę. Toliau C kompromisas. Čia yra svarbių klausimų dėl socialinio teisingumo, socialinės įtraukties ir darbuotojų teisių. Jie yra svarbus. Tačiau, kai čia sakome, kad tai turėtų būti tikslai, kurie būtų visose sritise taikomi, keliami, Tai yra per visą spektrą, tai čia jau gal irgi sakyčiau per daug. Lyčių lygybė, kova su diskriminacija. Sakyčiau, net iš principo gal socialinis teisingumas tiktų, bet socialinė trauktis ir darbuotojų teisės, kad tai turėtų būti tikslai visose veiksmuose, čia jau gal per daug. Tai būtų minusas tada mūsų balsavimo sąraše. O bendrai vertinant, aš sakyčiau, kad tikrai tai yra gerai suformuluotas, subalansuotas dokumentas ir mes galėsime jūs paremti balsuojant rytoj. Dėkoju. Ar iš komisijos kas nors norėtų pasisakyti šio klausimu? Ar apskritai yra koks nors komisijos atstovas, kuris būtų atsakingas už šią temą? Ne, tai tuomet gerai suteiksiu dar kartą žodį pranešėjai, poniai Rapti. E, δεν περίμενα να πάρω το λόγο τόσο γρήγορα. Άλλη σκιό. Nesitikėjau, kad taip greitai pirmininkė man vėl suteiksite žodį. Aišku, Labai džiaugiuosi, kad šešėliniai pranešėjai taip manim pasitikė, tai labai malonu. Taigi noriu visiems dar kartą pastebė, padėkoti už išsakytus pastebėjimus. Ir štai tik tai ką pasakyti. Dėl to judumo rat, ratu, žiedinio judumo uh, dėl darbuotojų judėjimo per kaiminės valstybės, tai būtų darbuotojai, kurie veštųsi su savimi savo patirtį ir žinias iš vienos valstybės į kitą, po to grįžtų, sukaupę didžiulį žinių ir, ir išminties bagažą, patirties bagažą atgal namo. Tai yra labai svarbu, nes toms jų šalims tikrai labai reikia tų žinių ir patirties. Šiaip ne vien tik tai tai, kad mm, jaunimas, iš, iš, išsilavinę žmonės vyksta kažkur Europos Sąjunga, kad gautų žinių e, ir nebegrįžta atgal į savo valstybės, į mūsų kaiminės valstybės. Mm, tai tikrai neturi prasmės e, būtent reikia, kad jie grįžtų ir tas žinias parsivežtų atgal, nes kitaip tai būtų tiesiog protų nutekėjimas ir tiek. Taigi, Jei jie negrįžtų atgal, tai tiesiog mes prisidėtumėm prie tokio neigiamo reiškinio. Būtent todėl aš akcentavau tą um, jų judumą ratu, sugrįžtant atgal į savo išėties tašką, kad jie parsivežtų atgal savo žinias. Dabar, ką mes dėl to H ir C kompromiso galėtumėm padaryti. Gal aš pabandysiu paieškoti tinkamesnės formuluotės, bet kartais gal gerai yra nueiti gal ir kiek per toli, tačiau pasakyti mm, tai, kas su mm, kitu atveju galbūt pamiršta. Aš, mm, kaip Silvana ir socialistų frakcija, aš irgi labai jautriai reaguoju į tokius dalykus, kaip uh, socialiniai klausimai. Kuomet Europos Sąjungoje ir kaiminėse šalise yra tokia krizė, yra ypatingai svarbu labai atidžiai pažvelgti į šios klausimus. Aš dar labai tikiuosi daugiau pažangos šiais klausimais ir aš labai Dėkoju kolegoms už e, palaikymą ir už man parodytą pasitikėjimą. Dėkoju. Rytoj, bals, rytoj balsuosime dėl šios nuomonės, o AFETAS savo komitete dėl pranešimo balsuos Liepos mėnesį. Toliau šeštas darbo atvarkės punktas 2013-2017 metų Europos statistikos programa nuomonės autorius autorius yra kolega Kosa iš EPP frakcijos. Buvo pateikta 14 pakeitimų. Juos pateikė pas, pats autorius, 69 pakeitimus pateikė kiti komiteto nariai ir yra kompromisiniai pakeitimai. E, sutiksiu žodį kolegai Soja, kuri pasisakys vietoj kolegos, vietoj kolegos Kosa. Äh, Dėkoju, aš perskaitysiu vengrų kalbą e, savo kolegos pasisakymą. Paaištatistika į programhos paskutinėme komiteto posėdėje aptarėme pakeitimus dėl Europos statistinės programos 2013-2017 metų laikotarpio. Tuomet pareiškiau, kad, kaip rašo ponas Koza, kad yra labai svarbių elementų tarp šių programos tikslų, įvertinant praeities problemas ir iššūkius. Tai yra informacijos surinkimas, įvertinimas, analizė mm, kadangi a, iš tikrųjų statistika darosi vis kompleks, kompleksiškesnė, tad labai svarbu, kad šioje Europinėje erdvėje naudotumėm tos pačius apibrėžimus ir kad prieimas prie duomenų būtų lengvesnis. Norėtumėm, kad valstybės nari, valstybių narių užduotis, kompetencijos būtų suderintos, kad būtų užtikrintas proporcingumas ir tinkamas naštos pasidalymas. Svarbu, kad ekspertai ir analitikai kalbėtų tą pačią kalbą, kad būtų Įmanoma, aišku, tuo pačiu metu atsižvelgti ir į valstybių narių specifiką, bet ir turėti bendrus dalykus. Mm, yra nemažai pakeitimų. 23 gegužės įvyko sutikimas su šešėliniais pranešėjais ir patarėjais. Mm, ir yra aštuoni kompromisiniai pakeitimai, kurie apima apie 30 pateiktų pakeitimų. Uh, Aš negalėčiau paremti tam tikrų pakeitimų, kurių būtų gal trešdalis iš, viso, iš, iš visų pakeitimų. Um, tai reiškia, kad uh, dviem trešdaliam pakeitimu aš pritarti galėčiau. Uh, pakeitimai, kuriems negalėčiau uh, pritarti, būtų labai techniški, teisinio pobūdžio pakeitimai, kurie jos prieimus uh, keltų pavojų programos įgyvendinimą arba būtų dar sudėtingiau tą programą interpretuoti, suprasti. E, labai svarbu, kad mm, teisinis tekstas būtų aiškus, mes turime čia būti labai apdairūs ir mm, turėti omenyje, kad yra ir kitų ES strategijų ir programų. Ačiū visiems už bendrą darbą. Merci, M. Suga. Euh, je donne la... Ačiū dabar e, socialdemokratų šešėlinė pranešėja ponė Papantopolų, o paskui ponė Dely. Ačiū ponė pirmininkė. Taip, Strasbūrė iš tiesų įvyko šešėlinių pranešėjų susitikimas gegužės 25 pirmą dieną. Jis buvo labai naudingas, nes mes galėjome visus e, pakeitimus e, pavieniui aptarti Aštuoni kompromisiniai pakeitimai buvo priimti ir mes juos priimsime. Socialdemokratų frakcija pateikė balsavimui keletą pakeitimų, kai kurių jų ponas Koša nepriėmė ir tiesą sakant, net aštuoni jų buvo susiję su prašymu surinkti kokybišką statistiką, kad būtų galima geriau projektuoti, vertinti ir ver, įgyvendinti ES politiką. Tai yra Europos statistikos programos vienas iš naujųjų tikslų tai atitinka ES platesniuosius tikslus. E, tuose aštuoniuose pakeitimuose yra kalbama apie aukštos kokybės statistiką. Jie buvo priimti, dėl jų balsuosime rytoj ir tikiuosi, kad ne tik socialdemokratai, bet ir kitos frakcijos juos parems. E, socialdemokratų tikslas parengti ir platinti kokybišką statistiką, nes ji yra reikalinga ekonominės krizės metu kai politika turi būti pagrįsta, e, derama, e, palyginama ir patikima statistika. Pateikėme ir pakeitimų žodžių kaip frakcija. Viename tose tų pakeitimų yra pabrėžiama, kad programos finansinis vokelis turėtų būti paskirstytas taip, kad būtų apimti, apimtos visos reikalingos išlaidos ir būtų pagerintas procesas ir galimybė rinkti uh, E, kokybišką statistiką nacionaliniu lygiu. Bet to turi būti galvojama apie nacionalinių statistikos darbuotojų e, mokymo poreikius. E, šio, dėl šio pranešimo balsuosime rytoj, tikiuosi jį dauguma priims, nes tai geras pranešimas ir pakeitimai, kuriuos mes patikime, tai dar geresnį padarė. Merci, ma... Ačiū, ponė Dely. Merci, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu pasveikinti pranešėją atlikus tokį darbą, bet norėčiau išskirti tris elementus, kuriuos ir įvardinau savo pakeitimuose ir e, kuriems aš prašau jūsų paramos. Pirmiausia, manau, kad reikėtų baigti galvoti, kad e, e, visa mūsų politika turi būti vertinama per makroekonominę ir finansinę prizmę. Krizė neturi mūsų išmušti iš vėžių. Mes turime neprarasti pagrindinio savo minties taikinio, tai yra ES piliečių, nes būtent visuomenė kuria ekonomiką, o ne atvirkščiai. Dėl šios priežasties aš norėčiau, kad mes taip siektume e, įtvirtinti socialinių rodiklių įvairovę. Mes turime pasinaudoti tą galimybę ir parengti pirmuosius uh, realaus visuomenės verdinimo rodiklius globalizacijos atmosferoje ir politinės ekonomikos e, dvasioje. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į atlikto e, darbo e, efektyvumą ir kiek tas darbas kainuoja Europos statistikai. Tačiau turime suprasti, kad biudžetinės drausmės momentu tai yra svarbu. Visi suprantame, kad statistikos surinkimas ir platimas ES turi būti užtikrinamas aukštų lygių. Ir baigdama, aš noriu pasidžiaugti tuo, kad mes visi sutinkame, jog reikia rinkti statistiką dėl būsto. Būsto, kuris yra mūsų piliečių, Europos piliečių prioritetas. Pirmiausia, turim kalbėti apie žmonių galimybę gauti būstą Ir tas rytis e, yra vienas rimčiausių iššūkių. E, prisiminkime, kad e, benamių problema, benamių egzistavimas yra viena iš rimčiausių problemų, vienas iš didžiausių iššūkių, skurdo šaknis tame glūdi. Mes turime analizuoti šią problemą ir, jeigu manoma, ją turime išnaikinti. Ačiū. Ačiū. Ponas Benjon. My... Labai atsiprašau. Štai čia mano mikrofonas, buvau ausinių neužsidėjęs. Pasakyt labai mažai noriu, nes iš esmės ir visko jau ir taip susitarėme e, su pranešėju e, pačioje pradžioje. Buvo tik tai keletas e, kalbinių formuluočių ir pakeitimų. Manau, kad jau dabar esame e, sureguliavę visas iš esmės virtualiai problemas, išskyr e, visi kalba apie aukštos kokybės statistikos būtinybę. Atrodo, kad e, tik tai teisinio apibrėžimo problema be išliko. Šešėlinių e, pranešėjų pranešime visą tai sugebėjom padaryti. Kompresiniai pakeitimai atspindi mūsų pasiektą konsensusą ir mes remsime pakeitimą žodžiu kurį teiks ponė Papadopulų. Dėl to irgi mes iš esmės jau žodžiu visi susitarėme. Taigi, galiu pagirti pranešėją. E, šis darbas e, derinimas nebuvo toks labai sudėtingas ir konsensus yra pakankamai platus. Ačiū. Ar yra komisijos atstovas, kuris norėtų pasisakyti? Ne. Jeigu jo nėra ir niekas daugiau nenori pasisakyti, vėl suteiksiu žodį. Ponas Sogor, Sogor norėjo, bet pats dingo, tai dabar žodis ponui Ori. Koju, ponė pirmininkė, dėja. Ponas Šogor turėjo išeiti, nes jis e, turi dirbti kitame komitete apibendrindamas šias diskusijas, kurias įdėmiai sekiau, kaip ir šį dokumentą, išsamei nagrinėjau, galiu pasakyti, kad tekstas yra priimtinas. Ir nei nuomonė, nei pranešimas, kuri, kuriam rengiama šita nuomonė, neišspręs ilgalaikės problemos dėl to, kad visose valstybėse narėse yra skirtingos statistinės sistemos ir kai kada iš tiesų yra labai sudėtinga uh, pradėti kažkokias europinės iniciatyvas, tačiau aš tikiuosi e, ir noriu pasakyti, kad e, ponas Koša ir jo kolegos atliko puikų darbą. Jo e, vardu norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad ši nuomonė bus patvirtinta daug, balsų dauguma. Ačiū. Si, donc nous voterons euh, demain sur. Tai balsuosime rytoj dėl šios. Pana. Kosa nuomonės. Toliau, keturioliktas darbo tvarkės punktas mm, biudžeto komiteto. Klausimas, neatsiprašau, visai suklydau. Aštuntas darbo atverkės punktas, biudžeto komiteto pranešimas e, mūsų nuomonė e, kaip raštas dėl Europos pristaikymų prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimą. Tai yra bendras tekstas. Eina kalba apie techninės pagalbos prašymą komisijos iniciatyvą pateikti. Negavau pakeitimų šio rašto tekstui. Taigi, siūlysiu balsuoti dėl šio dokumento. Man atrodo, balsuosime elektroniškai, nežinau dėl kokių priežasčių. Ar visi turite korteles? Aš ne. O aš balsuosiu už. Iš karto pasakau. Taigi prašome išsitraukti balsavimo korteles, galima balsuoti elektroniškai. Ar visi jau spėjote balsuoti? Balsuoti baigiame.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 Baigiame balsuoti. 32 balsavo. 30 už, vienas prieš susilaikysiu nėra. 30 balsavo. Devintas punktas. Europos pristaikymą prie globalizacijos padarinių fondų. Čia yra Valensija. Valencianos, Valencijos regionas, tai yra sporto, ne, atsiprašau, avalinės sektorius. Tai yra Ispanijos paraiška. Čia pakeitimų irgi negavome, taigi galime irgi balsuoti elektroniškai. le monde a pu voter, le vote est clos. Il y a donc 30. Um, visi balsavote, 35 balsavo, 32 už vienas prieš. Raštas irgi patvirtintas didelę daugumą. Taigi baigėme šį labai trumpą elektroninio balsavimo sensą, daugiau balsuosime rytoj, o dabar trump, darau trumpą pertrauką, kad čia galėtumėm prezidime uh, persitvarkyti sėdėjimą, kad, nes mes laukiame mm, Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinis sekretorius, ponas Bernadette Segol. Maybe you can sit on Alors, okay. collègue, je vous propose de... Taigi, mėly kolegos, siūlau pratesti darbą. Prašau visų susėsti į savo vietas. Man teko malonumas ir garbė. Pirmas iki mūsų komitete, nuo jos, pirmą kartą nuo jos išrinkimo lygiai prieš vienerius metus į Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinės sekretorės. Džiaugiuosi galėdama pasveikinti ponę Bernadette Segol. Visi, aišku, turėjome galimybę su ja susipažinti anksčiau per įvairias diskusijas, per įvairius susitikimus mūsų komiteto darbo rėmose. Manau, kad šis mūsų susitikimas yra ypač gerai parinktas, nes mes dabar turime galimybę mm, su šią konfederaciją aptarti užimtumo paketą, kurį pateikė komisaras, įvertinti visus tos klausimus, aptarti naujus elementus europinėse diskusijose ir gal kažkiek užtikrinti mm, ir, ir pusiausvyrą uh, ekonomikos politikoje, kad ji nebūtų per daug orientuota į pasiūlos pusę, kalbant apie visu, visas ekonominės priemonės, kad būtų galima iš komisijos pusės tą pusiausvyrą užtikrinti. Taigi dabar generaliniai sekretoriai dabar ir, ir suteiksiu žodį kelioms minutėms, kad ji pristatytų tuos klausimus, kurias be abejo ji puikiai išmano. Gal jei sutilptumėte į kokį ketvirtį valandos, tai būtų labai gerai. Merci, prezident, merci. Euh. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Pervanš, ačiū um, gerbėjams Europos parlamento nariams. Labai džiaugiuosi šią galimybę uh, atvykti į jūsų komitetą, um, pakalbėti apie Europos profesinių sąjungų konfederaciją. Aišku, kaip jūs puikiai žinote, mums labiausiai neraminantis mūsų klausimas yra užimtumo situacija. Daugelį ES valstybių narių situacija yra labai sudėtinga. Daugelį ES valstybių narių tikrai galime drąsiai įvertinti situaciją kaip dramatišką. Ir kortos pastatytas Europos projekto uh, E, visas įgyvendinimas, e, visas tas darbuotojų ir piliečių pasitikėjimas šiuo projektu. Ir būtent iš tokio požiūrio taško vertinant situaciją, akivaizdu, kad reikia labai pasveikinti komisijos pasiūlymus dėl užimtumo, visą tą paketą. Labai svarbu, kad užimtumo klausimai vėl yra ES dėmesio centre. Savo pasisakymę aš e, pasistengsiu per maždaug 15 minučių aptarti pozityvius elementus, bet taip pat ir labiau problematiškus elementus, ką mes išvelgėme šiame pakete. Pradėsiu nuo problematiškų šio paketo aspektų. Ehm, mus tikrai šokiravo, labai nustebino uh, tai, e, kad šis paketas būtų gyvendamas greta visų griežtų taupimo priemonių, kurios yra dabar pasiūlytos, kad visa tai bus daroma lygiai grečiai ir, jei, ir mes galvojame, ar nevertėtų keliems mėnesiams pristabdyti tas visas griežtas taupimo priemonės, kurios primestos daugelio valstybių narių, kurios turi būti gyvendinamos. Mes galvojame, gal reikėtų jas kiek pristabdyti ir visų pirma gal, dėmesį sutelkti į augimą ir užimtumo didinimą Europoje. Uh, Taigi, mums atrodo, kad visų pirma, čia problematika būtų tokia, kad e, viena vertus yra toliau gyveninamos tos taupimo priemonės ir greta jų lygiai grešiai siūloma gyveninti tas užimtumą skatinančias priemonės. Mes galvojame, kad nebus įmanoma tokiu būdu sukurti reikiamo dinamizmo užimtumo kūrimo prasme. Toliau, kalbant apie tą užimtumo paketą, reikėtų paminėti tai, kad reikėtų vienaip ar kitaip atsižvelgti į struktūrinės priemonės. Į jas reiktų sutelkti dėmesį, kad būtų galima užtikrinti vėlgi užimtumą Europoje. Ir kaip jūs pirmininkė pasakėte, mums čia klausimas yra ne kaip tą pasiūlą padidinti, o kaip būtent galvoti apie tą kitą pusę, tai yra paklausos pusę užimtumo sektorija. Tai būtų visi tie dalykai susijęs su struktūrinėmis reformomis ir labai svarbu yra sutelkti dėmesį į vieną žodį, kurį mes girdime jau kel, keliarius metus, tai yra flexicurity, lanksti darbo apsauga, lank, lankstus socialinis saugumas, ypač tai būtų mm, šiaurės valstybių taikoma savoka mm, ir kai kuriuose, gal nedaugumoje valstybių narių, tai yra suvokiama kaip koncepcija, kuri leistų tiesiog mm, lengviau iš darbo atleisti žmonės. Tai būtų suvokiama žmonių kaip tiesiog išpolis prieš tą mm, socialinę apsaugą, tas socialinės garantijos, kurios iki šiol egzistavo, kuriamis galėjo pasinaudoti darbuotojai įmonėse. Taigi mes galvojame, kad e, tas lankstaus socialinio saugumo klausimas, ypač kai eina kalba apie mm, darbo rinką, aktyviosius jos narius, reikėtų žiūrėti, kaip ta savoka yra interpretuojama valstybėse narėse, nes ji interpretuojama labai skirtingai. Ir, mm, pavyzdžiui, socialinis dialogas, socialiniai santykiai įvairiose valstybėse narėse, ypač tai, minėčiau Graikiją ir Ispaniją, aiškiai rodo, kad viskas yra taip pasisukę, kad dažnai yra labai sunku šią koncepciją gyveninti pozityviai. Toliau kalbėčiau apie uh, E, pagalbą, kuri leistų e, užtikrinti užimtumo didinimą. Mes pasisakytumėm už visą tai, kas didintų užimtumą, e, darbuotojų galimybės įsidarbinti. Ir čia, aišku, reikėtų tokį niuansą paminėti, kad mm, reikėtų išvengti, aišku, mm, netinkamo tos sistemos poveikio, gan iškreipto tokio poveikio, kuomet E, darbdaviai darbuotojus atleidžia, o po to vėl juos įdarbina, pasinaudoja įvairiomis e, darbo rinkos rėmimo priemonėmis. Ir mes galvojame, kad čia reikėtų taip pat galvoti apie e, mokesčių įmonėms konsolidavimą. O dėl vartojimo apmokestinimo mes galvojame, kad komisijos pasiūlymas nėra nukreiptas gera kryptimi. Uh, nes jos pasiūlymai trukdys ge, užtikrinti geresnį pajamų paskirstimą. Dabar kalbant apie neformalų darbą arba nedeklaruotą darbą, aišku, tai buvo mm, tokia pro, problematika, kuri buvo labai aktuali Europos profesinių sąjungų konfederacijai. Mes sutarėme, kad darbo inspekcijos čia vaidina ypatingai svarbu vaidmenį. Žinoma, reikia pridurti, kad mes puikiai suprantame, jog taikant griežtas biudžetinio taupimo priemonės, aišku, to darbo mažėja ir, ir čia, aišku, daugėja problemų e, šioje srityje, taigi reikėtų vėlgi prisiminti, ką sakiau, dėl taupimo priemonių. Dabar dėl darbo užmokesčio, dėl atlyginimo, mums tai yra irgi labai labai svarbus, labai sudėtingas klausimas. Ir aišku, čia galėtumėm vieną šio paketo elementą pasveikinti, tai yra, kad yra kalbama apie darbo užmokesčių realų augimą čia iš esmės yra atmetamos konkurencingumo pakto nuostos dėl darbo užmokesčio, bent jau tai numanoma, galima tai numanyti, nes svarbiausia yra skatinti realų darbo užmokesčio augimą, ypač kai kuriuose valstybėse narėse matome, kad tas augimas labai vėluoja, labai atsilieka. E, bet vis tik tai šiame pakete darbo užmokestis yra laikomas konkurencingumo korekcinė priemonė. Taigi, iš esmės, reikia yra tarsi, laikomas, tarsi laikomasi tokio prie, e, požiūrio, kad jeigu nori užtikrinti konkurencingumą, reikia mažinti darbo užmokesčius. Bet tada, aišku, reikia kalbėti apie um, dempingą per darbo užmokestį, o mum tai yra labai opi problema ir mes galvojame, kad tikrai šį klausimą reikia spręsti. Toliau klausimas būtų dėl minimalaus darbo užmokesčio. Minimalus darbo užmokestis mūsų požiūriu tai būtų toks darbo užmokestis, kuris negalėtų pakeisti tokio darbo užmokesčio, kuris yra, dėl kurio yra susidėrėta kai kuriuose valstybėse narėse. Man atrodo, kad niekas negali pakeisti um, socialinių partnerių dėrybų dėl darbo užmokesčio. Bet kai kur galbūt yra būtina fiksuoti minimalų darbo užmokestį, kai kur galbūt tai yra pozityvus dalykas siekiant sumažinti skurdo lygį. Žinoma, čia reikia pridurti, kad nereikia painioti tokių dalykų, dalykų, kaip minimalus darbo užmokestis ir padorus darbo užmokestis. Kai kur yra minimalus darbo užmokestis tik tokio lygio, kad tikrai jis niekaip negali užtikrinti padoraus gyvenimo lygio žmonėms išgyventi, išlaikyti šeimą, užauginti vaikus, apsimokėti būtą. Mm, o iš tikrųjų jie turėtų turėti tokią galimybę. Taip pat yra tam tikri sektoriai, kurie yra identifikuoti kaip tie, kurie galėtų sukurti daugiausia darbo vietų. Tame dokumente kalbama apie tokius sektorius, ypač apie žalį ekonomiką, aplinkosauginius sektorius. Ir mes galvame, kad iš tikrųjų uh, Mm, tokiuose sektoriuose gali būti kūriamos darbo vietos, tačiau paska, norint tos procesus paskatinti, reikia užtikrinti, kad būtų investicijos, finansavimas tų sektorių. Be tų sektorių mm, finansavimo, be investicijų į juos, aišku, kad darbo vietos nebus kūriamos ir mm, tie geri norai, kurie surašyti šiame dokumente, liks tik tai negyva raidė, e, tik žodžiais. Toliau e, dėl sveikatos ir socialinių paslaugų. Taip, e, čia yra labai daug nepanaudotų galimybių tose sektoriuose. Taip, tas tiesa, bet aš čia pasakyčiau du dalykus. Bet mes galvojame, kad tai yra viešo sektoriaus kompetencija Čia kiekvienas žmogus turi turėti e, teisę gauti gydimą, kiekvienas žmogus turi turėti teisę gauti socialinės paslaugas, taigi čia reikia galvoti apie tai, kad sveikatos apsaugos ir socialinės paslaugos turi būti valstybinio sektoriaus kompetencija, o mes žinome, kad valstybiniam sektoriui iš tikrųjų labai grėsia didžiulis pavojus, ypač dėl dabartinės tos taikomos taupimo politikos politikos. Toliau yra kiti sektoriai, tai yra informacijos, technologijų sektorius, pavyzdžiui. Aš visuomet pabrėžiu, kad nereikėtų um, patekti į tuos tokius um, spastus, kad vėl yra tas naujas toks suskirstimas da, daromas tarptų į sektorių, kurie tarsi sukurs darbo vietas, bet vėlgi jie suskirstami į moteriškus ir vyriškus sektorius. Dažnai tie sveikato, socialiniai sektoriai, daž, kur daugiausia darbo vietų sukuriama moteriams, yra prastai, apmokami sekt, to, prastai apmokamos darbo vietos ir taip toliau. Ir kiti sektoriai yra. Tai iš tikrųjų, jeigu mm, mes sieksime, kad darbo vietų būtų daugiau, reikėtų um, galvoti, kad nebūtų taip, jog moterims daugiausia sukūriamos darbo vietos būtų prašiau apmokamos. Um, Toliau kalbant apie darbo vietų kūrimą, žinoma, mes pasisakome už tai, kad reikėtų panaudoti bendrijos fondus užimtumo skatinimui, bet mes galvojame, kad tie fondai turi būti mobilizuojami mm, įgyvenant projektus, kurie būtų suformuoti, parengti, įtraukiant socialinius partnerius, tam, kad jie būtų adekvatus, tam, kad jie atitiktų tikruosius poreikius, tikrasias galimybės, kurios egzistuoja kiekvienoje valstybėje narėje ar netgi kiekviename regione konkrečiai. Um, iki šiol tokio tipo veiklos mes matėme nedaug. Mes tikimės, kad ateityje to bus daugiau, tačiau konstatuojame, kad e, kai kuriuose valstybėse narise, kaip kad, pavyzdžiui, Ispanijoje ar Graikijoje, kurios yra labai sudėtingoje situacijoje, vietoj to kad būtų propaguojama naudo, propaguojamas, naudojamas socialinis dialogas ir socialinių partnerių mm, e, e, ryšiai kaip vektorius tokiems projektams kurti. Paprastai tie projektai yra kuriami visai kažkur tai už tokių socialinių partnerių santykių ribų, jų neįtraukiant. Taigi, manome, kad reikia labai sustiprinti socialinį dialogą ir tai propaguojama šiame tekste ir mes už tai labai pasisakome. Mes galvojame, kad reikia visų pirma identifikuoti tai, tai yra geras dalykas, e, bet daugelį valstybių narių, kai pažiūrime į praktinį gyvenimą, matome, kad iš tikrųjų um, socialiniam dialogui ir visam socialinių partnerių bendradarbiavimui yra iškilęs didžiulis pavojus. Um, ir matome, kad ten, kur toks dialogas yra labiausiai pavykęs, išsaugotas, geriausiai sekasi šio krizės laikotarpiu. Ir nors ir trojka įmasi šio dialogo, mes vis tiek žinome, kas atsitiko ir Ispanijoje, ir Graikijoje ir matome, kokios pasirinktos alternatyvos socialiniam dialogui. Tad iš tikrųjų reikia suvokti, jog yra tam tikra dichotomija tarp to, kas yra sakoma ir to, kas yra realiai daroma konkrečiose valstybėse narėse. Komisijos dokumentas taip pat atkreipia mūsų dėmesį į valdyseną Europos lygmenių, ekonominę Europos valdyseną. Čia socialiniams e, partneriams Europoje yra siūloma labiau įsitraukti į bendradarbiavimą, labiau įsitraukti į konsultacinius procesus. Galbūt bendradarbiavimas jau būtų pernelik toks svarus žodis, čia gal kalb, reikėtų kalbėti apie konsultacijas. Vis tik tai nenormalu, kad mm, Europos finansų ministrai e, susirenka, aptaria atlyginimus Europos lygmenių, mm, bet kalbasi tik savo lygmenių, nesižvelgdami į neligybės, į skurdo augimą. Taigi, finansų ministrai tarsi perėmė į savo rankas visas tas diskusijas dėl darbo užmokesčio, visiškai nekreipdami dėmesio į e, visą užimtumo problematiką. Tad tas bandymas sujungti užimtumo klausimus su diskusijomis dėl ekonominės valdysenos, o mums atrodo labai e, geras, labai svarbu, kad tas ryšys būtų uh, Labai svarbu, kad darbo užmokesčiai, darbo užmokestis nebūtų uh, klausimas, kuris būtų sprendžiamas Europos, vien Europos lygmenių. Labai svarbu, kad ir nacionalinių lygmenių šios klausimus spręstų um, part, e, socialiniai partneriai, kad, kad tai būtų tikra partnerystė šiais klausimais užtikrinta. Nes reikia vertinti, kas vyksta Europos lygmenių, ne vien tik tai e, žiūrint, kokia yra darbo užmokesčio situacija, bet ir kokia yra neligybė situacija, kokia yra paklausos ir pasiūlos um, situacija. Ir kai eina kalba, pavyzdžiui, apie darbo užmokesčio fiksavimą, nustatymą, mes galvojame, kad, aišku, tai turėtų būti diskusijų objektas e, nacionaliniu lygmeniu. Gali būti, kad gal e, kažkada ir europinių lygmenių galėsime užtikrinti diskusijas tarp socialinių partnerių dėl darbo užmokesčio, bet tikrai galiu Jūs patikinti, kad tokia diena dar netėjo. Norėčiau dar pridurti, kad dar greta tų diskusijų vyksta makroekonominis dialogas. Makroekonominis dialogas dialogas yra nepatenkinamas įvairiais aspektais, nors e, turėtų būti patenkinamas. Mes tikimės, kad tas dialogas bus pagerintas, kad jame dalyvaus ir finansų ministrai, bet ir užimtumo e, ministrai, e, darbo ministrai, kad būtų galima užimtumo, ekonomikos ir finansų klausimus apjungti į vienumą Mes labai tikimės, kad Europos komisija e, irgi imsis atitinkamų veiksmų pagal savo dokumentą. Taip pat noriu paminėti kitą savaitę mm, įvyksantį susitikimą komisaras Sandor atvyks pristatyti savo pasiūlymą ir manau, kad su vykdomojo komitetu mes galėsime visus tos klausimus aptarti ir, ir po to viešai pristatyti visą situaciją. Labai ačiū. Aš nedelsdama sutelksiu žodį Aleksandrus Serkas. <clears throat> Muchas gracias, señora presidente. Bienvenida. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Sigol, norėčiau Jūs pasveikinti atvykus į mūsų komitetą. Yra pirmasis Jūsų pasisakymas. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu aš norėčiau Jums trumpai pasakyti, kad mes pripažįstame Europos profesinių sąjungų konfederacijos vaidmenį, ypač dabar šiuo sunkiu Europai laikmečių. Būtų labai svarbu, kad nesužlugtų Europos projektas. Taigi jūs prisimate daugiau atsakomybės, jūs veikiate ambicingiau, kad, kad nebūtų pažeisti tie principai, kurie yra mūsų sąjungos pagrindas. Jūs pripažinote, kad yra teigiamų aspektų, bet taip pat yra ir neigiamų susirūpinimą keliančių aspektų tam, tuose dokumentuose, kurie sudaro paketą. Rytoj šiame komitete balsuosime dėl rezoliucijos. Ir mes joje pabrėžiame, kad mes pripažįstame tai, ką veikia komisaras ir jo kolegos, e, tai, ką, jie, ką jiems pavyko nuveikti, tačiau taip pat pripažįstame, kad yra ir tam tikrų trūkumų. Norėčiau paminėti tuos trūkumus. E, viena trūkumą paminėsiu kolegės Juto Steinbach vardu, kuri negalėjo atvykti šį po, posėdį. E, pagrindinis e, probleminis klausimas mums yra atlyginimų klausimas ir kolektyvinių sutarčių dėry, dėrybų klausimas. Čia e, dažnai kalbama apie trišalės dėrybas, tačiau tose dėrybose socialiniai partneriai neturi savo autonomijos. Ir, e, Iš dalies tos dėrybos tampa tokios žiauresnės, tačiau iš kitos pusės e, bandoma nacionalinių valstybių vyriausybės įtraukti į e, dėrybas dėl kolektyvinių sutarčių ir tai mums kelia susirūpinimą. Tai beje rodo ir Graikijos pavyzdys. Tokiu būdu tarsi sulaužoma mm, įprastinė dėrybų ir sutarčių teisė. Toliau kitas svarbus aspektas yra jaunimas. Kad išspręstume jaunimo nedarbo problemą, turime e, daryti kažką daugiau. Iš tiesų yra jokinga manyti, kad e, jeigu yra 6 milijonai bedarbių jaunų žmonių e, Europoje, tai mes galėsime lengvai išspręsti šią problemą. Tačiau yra valstybių, kurios negali E, mobilizuoti savo nuo savo išteklių, nes, vykdo lab, nes jos e, vykdo labai griežtą taupimo politiką. Taigi iš kur joms gauti tų lėšų, tų išteklių, kad padėtų jauniems bedarbiams? Kaip jos gali įgyvendinti tas jaunimui skirtas programas? Mums reikia daugiau, ne, daugiau negu vien tik tušti žodžiai. Ir tai turėtų atsispindėti privalomose e, teisėkuros e, aktų nuostatose jau baigiu, ponė pirmininkė. Kalbant apie tą darbo tvarkę, kuri mums e, pateikta, norėčiau pasakyti šitą dėl restruktūrizacijos. Yra grupė žmonių, čia galėsime galbūt bendradarbiauti su jumis. E, yra dalykų, kurie, kuriuos reiktų patobulinti dokumentuose, teisės aktuose, tačiau kitas svarbus dalykas yra e, profesionalizavimas sąjungų vaidmuo. Pone Sigol, iš tiesų Europoje yra lūžis tarp šiaurės ir pietų Europos ir tai yra baisus dalykas tiek, taip pat ir politinė prasme. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs profsąjungų veikloje matote tą, jaučiate tą Europos susiskaldimą? nes, pavyzdžiui, yra tas susiskaldimas tarp katalikų ir protestantų ir taip toliau. Ir tą galima pasakyti ne tik apie, apie Graikiją, bet apie Ispaniją, Portugaliją, Airiją. Visoms valstybėms atrodo, kad jų tos problemos nepa, nepalies, tačiau paskui matome, kad jos vis tik paliečia visas. Dabar ponė Šartie, paskui Ole Kristensen. Merci. Ačiū gerbiamą generalinę sekretorę už tai, kad pas mus atvykote ir e, mūsų komitetui pristatėte ES profesinių sąjungų konfederacijos parlamento poziciją apie užimtumo paketą. Mums šis dialogas yra labai svarbus ir taip mes e, galime išklausyti jūsų idėjas ir suprasti, kaip mes galime padėti apginti jūsų tikslus. Aš asmeniškai manau, e, kad pasaulinė krizė, kuri dabar smogė Europos Sąjungai labai smarkiai ir tiesiog sugriovė užimtumo rinkas, priverčia mus e, per daug galvoti apie ekonominę ir e, finansinę pusę pamirštant socialinę pusę neretai. Aš manau, kad e, dabar mes jau patekome ant rimtų socialinių padarinių e, bangos. Ir labai daug reikšmės ir svarbos reikia kirti socialiniams klausimams. Šiame komitete mes labai dažnai e, pritarėme E, visos politinės frakcijos pritarė jūsų šeštam susirūpinimui dėl socialinių dalykų. Aš manau, kad parlamentas bendrai tą supranta, nes tai peržengia tarsi politinio etiketo ribas. Kitas momentas, kurį aš norėjau pabrėžti, tas laukimo momentas. Žinoma, e, užimtumo kūrimas e, reikalauja, kad būtų kuriamos darbo vietos ir panašiai, bet kaip galima mobilizuoti prognozojamumą naujoms darbo vietoms, kuriuose e, profesinėse šakose tos darbo vietos labiausiai gali būti sukūrimas, kur yra didžiausia tikimybė, kad jų reikės. Pagal tai galėtume orientuoti profesinį mokymą. Ir turime suprasti, kad E, turime, bus dabar visa e, grupė žmonių, vyresnio amžiaus žmonių, kurie išeis į pensiją ir tą, tai sričiai užpildyti reikės naujų darbuotojų. Turėtume įvertinti skirtingas, e, skirtingus poreikius darbo pobūdžiui. Kaip jūsų profesinių sąjungų sąjungo galėtų prisidėti savo patirtimi, sutvarkant šią sritį? Man atrodo, kad toks darbo rinkos prognozių tyrimas yra labai reikalingas ir jis atneštų labai daug apčiuopiamos naudos. Gal jūs galėtumėt mums tai padėti? Šiuo metu mes e, jau dirbame e, galvodami ir apie kitokius dalykus, pažiūrėjau, apie žaliasias, ekologiškas darbo vietas. Žinoma, tai yra svarbus momentas, bet e, žaliosiose darbo vietose nereikia pamiršti ir socialinės aplinkos klausimų. Kaip jūs vertinate tokią situaciją. Kitas dalykas. Kaip galima valdyti Europos fondus um, ir kokia jų dalis turi būti skirta e, užimtumui stiprinti. ES dabar nepakankamai dar skiria lėšų. Vis dar yra e, lėšų, kurias galėtume suteikti, bet jos nėra teikiamos. E, jau šiandien pat mes su e, Europos komisijos pirmininku baramės gindami užimtumo interesus. Kaip jūs per, e, per socialinių partnerių tinklą galėtumėt mums padėti, kad mes sukurtume geresnius planus, kurie leistų panaudoti suteikiamus fondus iki galo ir efektyviau praktiškai. Planavimo problema ir fondų valdysenos problema man labiausiai rūpi. Dar vienas klausimas, kurį aš norėčiau čia išskirti. Užimtumo kūrimas. Šiandien e, visi žinome, e, visi mes maždaug turim panašių idėjų ir e, tai yra visiškai suprantama. Mes negalime paprasčiausiai apginti turimų darbo vietų. Mes turime apsaugoti uh, e, greta darbo vietų apsaugojimo e, padėti e, bendrovėms evoliucionuoti taip pat. Tokia bendrovų evoliucija, evoliucija gali reikšti, kad tam tikra dalis darbo vietų pradings. Todėl mes turime labai greitai veikti ir reaguoti, E, pasverti ir įvertinti sukauptą kompetenciją ir reaguodami į globalizacijos tendencijas galime pakeisti atlyginimų sistemą ir e, prisitaikyti prie bendrovių poreikių. Taip e, mes galime pasitarti su socialiniais partneriais. Jie galėtų prisidėti prie tokių uh, įmonės evoliucijos e, prognozių. Ir mes galbūt tokiu būdu galėtume pagalvoti, kaip e, e, darbo vietas pakeisti, bet ne jas panaikinti. Kitas dalykas - informacijos komunikacijos technologijos. Jos galėtų būti pasiteltos ir kokia yra moterų vyrų problemų priešstata. Jūs apie tai šiek tiek kalbėjote informacijos ir te, e, komunikacijų technologijos gali būti panaudotos ypač suvienodinant miesto ir kaimo teritorijų galimybės. Visa Europa turi reaguoti kuo greičiau, nes dabar pradeda atsirasti dviejų greičių - kaimo ir miesto Europa informacijos ir komunikacijos technologijos galėtų čia padėti. Ir tai nėra kažkokia panacėja, čia būtų reali priemonė problemoms išspręsti. Pone pirmininkė stabdo kalbėtoje. Pone pirmininkė, aš Europos socialinio fondo temą rengiu pranešimą. Bet pirmininkė sako, jūs jau ir taip per ilgai kalbat ir aš jūs turiu nutraukti. Vis tik, paskutinis klausimas. Socialinių partnerių įtraukimas E, rengiant pakeitimus, e, kuriuos mes turime parengti, mes numatome e, tam tikrą procentą, kuris leistų paskatinti socialinių partnerių įtraukimą į socialinės politikos kūrimą. Pone Blinkevičiūtė, aš atsiprašau, dabar jūs turėsit mažiau laiko negu pirmie du kalbėtojai. Aš matau kalbėtojų sąrašą, bet jį dabar baigsiu. Uh, E, panio Šroter, Rapti, Martin, Tarden, Banjon ir aš pati kalbėsiu, pateiksiu irgi du klausimus labai trumpai. Ponas Kristensen dabar. Tak for formand, og tak til Bernadette Sigol. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti Bernadette Segol e, dėl jos nuomonės dėl šio dokumentų paketo. Šitas taupimo kursas viešajame sektoriuje, jis iš tiesų yra, jis vaidina pernelik svarbu vaidmenį. Svarbiau juk būtų kalbėti apie užimtumo politiką. Mes turėtume e, didelį, didesnį dėmesį skirti užimtumo politikai, nes dabar mes susidurėme su dramatiška situacija Europoje. Esu tik tikras, jeigu mes užtikrinsime žalę ekonomikos augimą, kursime žalias darbo vietas, galėsime pasiekti tvaraus augimo su didžiuliu potencialu, e, su tvariomis investicijomis. Aš kalbėjau e, konferencijoje šią temą ir toje konferencijoje buvo pasakyta, kad šešis kartus e, daugiau yra remiamas iškastinis kūras negu žalio, žalieji energetikos šaltiniai, o taip ateityje negali būti. Taip pat norėčiau pasakyti dar šitą dėl flexicurity. Generalinė sekretorė labai teisingai pastebėjo, kad dauguma pietų Europos valstybių tai supranta taip, kad galima greičiau įdarbinti žmonės, bet tuo pačiu ir greičiau juos atleisti iš darbo. Tačiau noriu pasakyti, kad mes Danijoje sugebėjome dėrėtis tarp socialinių partnerių ir joks teisės aktas neinicijavo tokių susitarimų tarp darbuotojų ir darbdavių. Tačiau e, tas flexicurity instrumentas Danijoje veikia labai gerai ir jame tikrai yra daug teigiamų aspektų, ypač kai e, darbdaviai, darbuotojų ir nacionalinių parlamento atstovai kartu diskutuoja, derasi ir bando kalbėti apie tai, kaip turi ateityje atrodyti užimtumo rinka, darbo rinka. Mums iš tiesų reikia reformų, kad ekonomika taptų konkurencingesnė. Tačiau negali tos reformos vykti vien tik darbuotojų sąskaita. Aišku, reikia lankstumo darbo rinkoje, tačiau dėl, būtent dėl to reiktų pamastyti, kaip galima, pavyzdžiui, kurti laikinas darbo vietas, e, pavyzdžiui, pietų Europos valstybėse, kad nebūtų iš karto žmogus įdarba, įdarbintas ilgalaikę darbo sutartim ir visai darbo dienai. Galbūt iš pradžių reikia pradėti nuo trumpesnių darbo sutarčių. E, E, ir manau, kad Pietų Europa taip pat turėtų mokėti daugiau mokesčių. Čia kalbu ir apie piliečius e, Pietų Europos, bet aišku, tada jiems reikia mokėti tokius atlyginimus, kad žmonės galėtų išgyventi, kad e, reikia sukurti tokias sąlygas, kad žmogus iš savo darbo galėtų pragyventi. Ir taupant, e, reikia žiūrėti, kad žmonėms liktų dar lėšų pragyventi, kad jiems nereiktų pardavinėti savo būstų. E, tačiau tuo pačiu turėtų žmonės išlikti lankstus darbo rinkoje, kad jie galėtų e, užimti darbo vietas įvairiose šalies regionuose. Mes turime kalbėti ne tik apie stabilumą. Mininkę ir e, e, dėkoju poniai Segol dėl e, išsakytos nuomonės apie užimtumo didinimą dėl Europos komisijos siūlymų ir tikrai sutinku pilnai su jumis, kai jūs pabrėžėte, kad taupimas davė atvirkščius rezultatus. Iš tikrųjų, tai matom praktikoje, išaugo bedarbystė daugelio ES šalių, padidėjo darbingo amžiaus jaunų žmonių emigracija iš savo e, šalių, pagaliau išaugo iš tikrųjų šešėlinis darbas ir šešėlinis verslas sukrestėjo. Tai vis tas rezultatas nepamatuoto taupimo ir todėl mes dabar turim kaip galim skubiau atsigręžti į augimą, į ekonomikos skatinimą, užimtumo, užimtumo skatinimą. Be abejo, aš sutinku, kad daugeliu atveju dėl tam tikrų užimtumo politikos aspektų ir yra atsakingos valstybės narės. Bet noriu paliesti du momentus iš dalies dėl flexicurity pratesiu Olės mintį išsakytą. Iš tikrųjų labai gerai e, ir labai gerai stimuliuoja e, tam tikrą prasme konkurenciją, ekonomiką ir užimtumą, kada mes sugebam suderinti lankstumą ir saugumą. Bet ar iš tikrųjų tai yra atskiruose valstybėse? Štai mano šalyje Lietuvoje ką tik vyriausybė pateikė visą paketą dėl darbo santykių liberalizavimo, sakydama, kad tik tai liberalizuojant darbo santykius galima padidinti užimtumą. Ir tame pakete yra siūloma sumažinti įspėjimo terminą pažeidžiamą darbo rinkoje grupėm, pavyzdžiui, prieš pensinio amžiaus asmenim, jaunimui, neįgaliesiam, moterim. Tai kaip kokia būtų šiuo atveju profsąjungų nuomonė matyti vienareikšmė? Kitaip sakant, galima taikyti flexicurity metodą Danijoje Niderlanduose, bet labai atsakingai reikia taikyti tose valstybėse, pavyzdžiui, kaip Lietuva ar kitos kaimininės šalis, kur iš tikrųjų yra neišplėtoti kolektyviniai santykiai. Jeigu Danijoje profsąjungos yra apsijungę apie 70 procentų dirbančiųjų, tuo tarpu Lietuvoje 10-12 procentų. Todėl bet kuriuo atveju nukentės silpnesnė pusė darbuotojas. Ir antrą momentą a, noriu išsakyti dėl minimalios mėnesio algos iš tikrųjų manau, kad kai kuriuose valstybėse jau šaldyta jau yra penkti metai ir apie 7-9 procentai žmonių dirbančių ir gaunančių atlyginimą pateko į skurdos pastus. Tiesiog jie neišgyvena. Vadinasi, mes čia ES mastu pasitelkę kartu ir etuko ekspertus turim svarstyti, kokie galėtų būti bendri mūsų parlamento siūlymai, galbūt dėl tam tikrų bendrų kriterijų ES dėl minimalios algos. Baigiu, ačiū. Merci. Madame Schroeter, puis Madame Rapti. Ja, vielen Dank. Ähm... Dėkoju, sako ponė Šrioter, pabandysiu kalbėti trumpai. Pirmasis aspektas, kurį norėjau paliesti, tai yra žaliosios darbo vietos. Taip, mūsų požiūrių tai yra. E, teigiamas dalykas, tačiau mes pabrėžiame, kad reikia sukurti sąlygas toms žaliosiams darbo vietoms ir turime kalbėti ne tik apie finansavimą, ne tik apie Europos socialinį fondą, bet taip pat turime sukurti apskritai e, sąlygas. Kaip tik, pavyzdžiui, rytų Vokietijoje dabar yra tokia situacija, kad e, susidarius naujom sąlygom Vokietijoje e, buvo prarasta daug žalių darbo vietų. E, tą įtakojo įstatymai. Mes matome, kad yra kuriamos naujos įmonės, jos e, išsiema patentus ir tada dėl to išnyksta žaliosios darbo vietos dėl to, kad trūksta įstatymų dėl energijos naudojimo efektyvumo, dėl, dėl pastatų energetinio efektyvumo. O būtent šioje srityje būtų galima sukurti daug darbo vietų ir, ir tokius klausimus reiktų e, reguliuoti tikriausiai ne per patentus, o galbūt atsigręžti į tradicinės profesijas, pavyzdžiui, ypač statybinėme sektoriuje. Taigi norėčiau paklausti, kokias iniciatyvas profsąjungos e, žada inicijuoti ES lygių šioje srityje. Toliau kitas aspektas susijęs su tuo, ką paminėjo kiti kolegos, tai yra minimalaus atlyginimo klausimas. E, užimtumo pakete yra suteiktos galimybės e, profsąjungoms dalyvauti, e, sprendžiant šį klausimą ir inicijuoti kampaniją ES, kad būtų mokamas pakankamas minimalus atlyginimas, kad tai turėtų būti ne mažiau negu tiek ir tiek, lyginant su vidutiniu atlyginimu. Ar e, turite tokių planų per savo vykdomąjį komitetą, ar žadat inicijuoti tokią kampaniją, nes tai būtų mums įdomu, tada mes galbūt galėtume pamastyti, ar mes galėtume e, apie tai kalbėtis parlamente, kažkaip įsijungti į tą kampaniją. Man atrodo, kad mes turime pabrėžti šį klausimą, nes mane piktina tai, kad ypatingoji komisija Graikijoje e, pradėjo kištis į minimalių atlyginimų klausimą ir man atrodo, kad tai yra kišimasis į e, pagrindinės teises, taip pat ir į profsąjungų teises. Ir e, aš tikrai nusivyliau, kad ES mastu niekas nenagrinėja šito klausimo, šito kišimosi. Dėkoju toliau, ponė Rapti. Dimension. De, du travail de la Troika. Dėkoju už Troikos darbo paminėjimą Rapti. Norėčiau padėkoti ponai Segal už tai, kad ji e, atvyko į mūsų posėdį ir iš tiesų buvo įdomu išgirsti tai, ką jūs pasakėte. Galbūt pasikartosiu, bet aš nesu tokia optimistė kaip jūs, kalbant apie komisijos inicijuotus dokumentus, teisės aktus. Tie e, teisės aktai kalba apie sankcijas, apie įvairius neigiamus dalykus, dalykus e, bet iš tiesų mes. E, mes iš tiesų nuolat kalbame apie šias problemas, įgyvendiname teisės aktus, bet užimtumo problemos lieka neišspręstos. E, taigi dabar užduosiu keletą klausimų susijusių su dabartiniu darbu. Tuo padariu darbu šiame komitete buvo aptarti pasiūlymai ir aš jau tris metus nagrinėjau tą padaraus darbo klausimą. O dabar iš tiesų labai sunku rasti apibriežti, kas tai yra. Ir galbūt nesunku suvokti, kodėl e, sunku taip suprasti, nes dabar iškyla dar ir to padaraus atlyginimo problema. Todėl e, kreipiuosi jūs į profsąjungas ir klausiu, kas yra tas padarus darbas, e, kokia galėtų būti jo apibrieštis. Toliau kitas svarbus aspektas. Po, pozicija dėl komisijos pasiūlytų teisės aktų. Jūs patvirtinote tą poziciją, ar e, tai yra vieninga Europos profesinių sąjungų konfederacijos pozicija ar ne. Man tai yra svarbus klausimas, nes, kaip minėjo ponas Sirkas e, šiek tiek anksčiau, nes e, atsiranda didžiulis lūžis tarp šiaurės ir pietų Europos ir tas lūžis gali atsirasti ir e, profesinių sąjungų tarpe. O aš manau, kad profsąjungos turėtų išlikti vieningos. Tai yra labai svarbus aspektas. Tai yra, nes jos gina ES darbuotojus. Toliau kitas dalykas - žaliosios darbo vietos. Prieš sukuriant šitas darbo vietas, manau, mes turime pabandyti apsaugoti tradicinės darbo vietas, tradicinės profesijas, nes tos tradicinės e, profesijos, e, e, jose dirba daug žmonių. O jeigu mes norime kurti naujas žaliasias darbo vietas, mes turime jas investuoti. O tam, kad investuotume, reikia lėšų. O tų lėšų e, tarsi kaip ir nėra. Todėl yra labai svarbu kalbuoti, kal, kalbėti apie tai. Bet mes apie tai kalbame nuolat. E, Madame Markin, puis... Pane Harkin, o po to panas Darden. Uh, Ačiū. Labadiena, pane Sogol. Aš turiu kelis komentarus ir kelis klausimus. Visų pirma, jūs pasakėte, kad tas paketas uh, nebus efektyvus, jeigu jis bus įgyveninamas lygiai grečiai su taupimo priemonėmis. Aš esu iš Airijos, tokios šalies, kur bandome suderinti abu du dalykus šiuo metu. Esame atsidūrę labai sudėtingoje situacijoje, kadangi mūsų skola santykė su BVP sieks 120 procentų kitais metais. Tai iš esmės neįmanoma išgyventi jau tokioje situacijoje. Tad mes turime surasti mechanizmą, kuris leistų mums sugrįžti ir skolintis iš rinkų, bet ir tuo pat metu o, kurti, didinti užimtumą. Tai aš norėčiau paklausti, aš taip suprantu, nacionalinių lygmenių, juk mes renkame vyriausybės tam, kad jos priimtų sprendimus dėl to, kaip pinigus leisti. Uh, Taigi, kur galbūt kažkiek galime pritaikyti mm, tas taupimo priemonės, bet aišku, viskas priklauso, um, ko jos nukrenta, kam jos pritaikomos, ar iš tikrųjų yra uh, pajamos sukūriamos E, mokesnės pajamos, pavyzdžiui, ar apkarpomos paslaugos. Tad aš manau, kad reikia gal žiūrėti įvairiais lygmenimis ir, ir kai kur galbūt įmanoma tai padaryti ir vieną, ir kitą. Gal galima iš tikrųjų ir daugiau griežtumo pritaikyti, bet ir daugiau lankstumo. Jūs taip pat paminėjote struktūrinės priemonės. Jūs sakėte, kad kartais mes per daug dėmesio skiriame pasiūlos pusiai, bet per mažai paklausos pusiai. Tai iš tikrųjų, kaip reikėtų tą paklausos pusę paskatinti. Toliau, flex security užtikrinti lankstų socialinį saugumą. Jūs sakėte, kai, kur, kai kuriuose valstybėse gerai veikia, kai kur ne. Graikijoje, Ispanijoje, pavyzdžiui, socialinio dialogo trūksta, o tai labai svarbu. Ar yra kitų pavyzdžių, kitų valstybių jūsų nuomonė, kur flex security koncepcija mm, negerai veikia, kur iš tikrųjų socialinio dialogo trūksta. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ir da, taip pat dėl mm, konsoliduotos įmonių paimų mokesčių bazės. Jūs galite suprasti mano poziciją. Aš esu iš valstybės, kuri labai nuo eksporto priklauso. Didžioji dalis to mokesčio būtų sumokėta didžiosioms ekonomikoms, o didžioji nauda nukeliautų stambiosioms ekonomikoms, kurios daugiausia suvartotų. To taigi, Airijoje daugelis ekonomistų nesutartų su jūsų pozicija dėl tos mokesčių bazės. Ir dar porą dalykų. Jūs sakėte, kad finansų ministrai perima tas diskusijas į savo rankas. Jūs teisingai pasakėte ir aš tikrai parėmiau Lisabono sutartį dėl devinto straipsnio galbūt dabar tai yra sunku pritaikyti, matome, kad socialinis reikalas prarado savo aktualumą, kaip ir nebe, nebėra dirbama dėl jo, o reikėtų tikrai užtikrinti tą pusiausvyrą, kad jis sugrįžtų. Ir galiausiai e, Kokia atuk yra pozicija dėl e, fiskalinės sutarties? Frederik Darden, puis Monsieur Bignon. Frederik, o po to vėl ponas Bignon. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, dėkoju gerbiamai generaliniai sekretoriai už tokį gražų pasisakymą ir už jūsų pastabas. Aš manau, kad užimtumo paketas e, atveria naujų galimybių Ir aš galiu e, pasidžiaugti, kad komisija tokį paketą teikia. Lygiai taip pat e, žinau, kad mes turime teikti visą eilę pakeitimų pranešimams, kuriuos mes sekame. Aš e, du tokius abejotinius, e, abejonės keliančius komentarus norėčiau išsakyti. E, jūs sakote, kad E, reikia stiprinti socialinį dialogą, pirmiausia, galvojant apie Europos fondų mobilizavimą, kad ir kokie jie būtų. Mes kalbame apie e, pristatymą prie galvalizacijos padarinių fondų, socialinius fondus ir panašiai. Ta e, tema aktuali ne tik finansų ministrams, bet ir užimtumo ir socialinių reikalų ministrams. jie vis, apie visą tai diskutuoja. Aš džiaugiuosi, kad taip vyksta. Bet Aš šiek tiek nustebau, gal ne visai gerai suprantu e, jūsų poziciją dėl minimalaus atlyginimo. Man susidarė jausmas, kad jūs siekdama šį pasiūlymą šiek tiek atsargiai elgėtės, tarsi abejojate. E, mes e, žinome, kad Europos komisija kalba apie minimalų atlyginimą, o jūs. E, E, sakote, kad reikėtų taip pakeisti susiderėtų atlyginimų, dėrybininkų atlyginimų, negalima painėti minimos atlyginimą su padariu atlyginimu, aš pritariu jums, sakote, kad tai yra nacionalinis reikalas, tai jau mums kelia tokį, ne, šiek tiek tokį nerimą. Ir kai kalbame apie pranešimą dėl kovos su skurdu, turime prisiminti, kad buvo e, prašoma minimalių pajamų E, tarsi sakoma, kad minimalus atlyginimas turėtų reikšti minimalias pajamas, bet ar iš tiesų taip yra? E, reikia e, pateikti pasiūlymą dėl aiškiai apibriešto minimalaus atlyginimo, bet kas jums kelia nerima dėl to? Kodėl jūsų pozicija yra tokia ne visai aiškiai apibriešta? Kitas dalykas - atlyginimų indeksavimo sistema Belgijoje apie tai yra labai plačiai diskutuojama, nes Belgijai tai labai aktuali problema. Aš džiaugiuosi, kad užimtumo pakete ir jūsų pasisakyme buvo kalbama apie realų atlyginimų augimą, realų atlyginimo didinimą, kuris skatina ekonomikos augimą. Atlyginimų indeksavimo sistema tarsi prie to turi prisidėti, ir prisideda prie to. Ir galbūt tai turėtų būti sukurta ir propaguojama visoje Europos Sąjungoje. Toliau ponas Binium. Ir paskui aš dar porą klausimų turėsiu. Aš atsiprašau e, kitų, dar norėsiu pasakyti kolegų, bet aš jau nebepratesinėsiu kalbėtojų sąrašą. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į vieną konkretų klausimą. Papildomos paklausos kūrimas ekonomikoje. Man atrodo, kad iškilo grėsmė, jog pradėsime sukurti klaidingą dichotomiją tarp e, biudžeto drausmės ir ekonomikos augimo. Kai kurios valstybės narės, kaip ir mano paties šalis, neturėjo kito pasirinkimo. Mes turėjom e, numatyti biudžeto drausmę ir taupimą ilgalaikėje programoje, nes mūsų deficitas ir taip siekia maždaug 8 procentus BVP. Negalėjome toliau gyventi taip, kaip buvo iki tol. Bet problema dabar e, yra ta, kad paklausą sukurti e, ekonomikoje nėra labai paprasta, reikia elgtis labai tikslingai, o veikimo scenarių nėra daug. Gal tik dvi ar trys valstybės narės tai turi fiskalinio skatinimo e, planus. Kitos valstybės tiesiog nepriklauso tokiai kategorijai. E, fiskalinis stimuliavimas, skatinimas net nėra įtrauktos į kai kurių valstybių planus. Reikėtų pagalvoti apie kitokias alternatyves. E, kokybinis e, lengvinimas yra numatytas kuriuose valstybėse narėse. Europos centrinis bankas, čia kuria tam tikras taisyklės, aš pritariu tam. Ta tas numatytas metodas yra naudingas ilgalaikiam infliacijos suvaldymui, bet yra daug kitų veiksnių, kurie sistema e, įtakoja. Be e, fiskalinio skatinimo ir kitų priemonių mes apie struktūrinės formas, e, reformas turėtume galvoti E, taip, kad išlaidas permestumėm iš vienos e, kategorijos į kitą. Jeigu e, vyriausybės nuspręs dabar permesti išlaidas į ekologiškas žaliasias darbo vietas, į žalėją ekonomiką, tai susitursim su kitokiam problemam. Ir e, turim suprasti, kad visi problemų sprendimai neduos greitai rezultatų, kuriant paklausą. Ilgalaikėje perspektyvoje galbūt tai ir pasiteisins, bet po poros trejetos metų jokio įtakos nepajausime. Daug kas sako, kad jūs turite ekonomikos augimo planą paraleliai biudžetiniai drausmiai, bet labai nedaug kas gali įvardinti, koks tas augimas, ekonomikos augimo planas yra. Negalime skolintis dar daugiau, kurių taip persiskolinę esame. Taigi kokios tada alternatyvos galėtų egzistuoti? Mes e, esame pakeitę ir mokesčių sistemas, kad e, padidintume e, realiasias pajamas tiems, kurie gauna mažiausius atlyginimus, o ne didžiausius atlyginimus. Taigi, kokios būtų veiksmingos priemonės paklausai sukurti be negatyvių padarinių. Šiandien. Labai ačiū ponė Bernadette Segol. E, aš jums dar porą klausimų turėsiu. Pirmiausia, noriu sužinoti, ar jūs turite nuomonę dėl e, komisijos rengiamų konkrečių valstybėms, kiekvienai valstybei nariai rekomendacijų. E, tos rekomendacijos bus keltos šį mėnesį Aš e, detaliai dar jų pati neskaičiau, bet jūs galbūt e, turite bendrą maždaug vaizdą, kas bus rašoma, kaip politika galės būti šiek tiek pakoreguojama, perinant galbūt prie paklausos politikos skatinimo, kaip kad buvo jau klausta. O antras klausimas. Norėčiau sugrįžti prie makro ekolo, makroekonominio dialogo keliamų iššūkių. Europos semestre E, kalbame labai daug, bet ji, apie tai yra kalbama labai daug, bet viskas yra tik ant popieriaus. Manau, kad šiuo metu viskas yra tik tai formalumas. E, sakome, kad iš esmės viskas bus gerai, bet nėra realaus makroekonominio dialogo, o jis yra reikalingas. Aš iš išorės, e, iš Europos parlamento pusės niekada nebuvau pakviesta į tokį dialogą, aš tik tai kaip stebėtoja galiu būti. Ar jūsų nuomonė reikėtų prašyti aktyvesnio dalyvavimo. Aš e, e, noriu, kad jūs žinotumėt, kad mes esame pasirengę ir jums padėti, jeigu kada reikėtų, tarsi išoriniai partneriai e, siekiant makroekonominio dialogo. Finansų ministrai ir užimtumo ministrai dalyvauja tokiame procese. 15 minučių vis atsakymams. Oui, merci. Dėkoju. Tikiuosi, kad e, įveiksiu šį iššūkį, kuris nėra toks paprastas. E, pradėsiu nuo to, kad e, gal ne kiekvienam konkrečiai atsakysiu, bet tiesiog pasistengsiu tas pagrindinės linijas sureaguoti iš tų klausimų, kurie buvo man iškelti. Visų pirma, Norėčiau pasakyti, kad nesiskiria Europos profesinių sąjungų konfederacijos požiūris dėl to, kaip reikia reaguoti į dabartinę krizę. Aš ypač paminėčiau, kad mūsų požiūris tikrai yra toks pat ir, ir dėl tų valstybių, kurių situacija yra sudėtingesnė vertinant jų dalyvavimą konfederacijoje, pavyzdžiui, Vokietija. Ar, ar vertinant situaciją valstybėse, kurių, kurių situacija yra blogesnė dėl vykdomos politikos, pavyzdžiui, taupimo priemonių ir taip toliau, mes galvojame, kad tikrai mūsų pozicija visais klausimais yra vienoda, bendra. Ir uh, Aš turiu dokumentą prieš akis, kurio jūs neturite, nes jis dar nebuvo patvirtintas mūsų vykdomajame komitete, taigi aš jo dar negaliu jums išplatinti kol kas. Uh, nors ir galvojama, kad jis yra pakankamai gerai jau parengtas, kad aš galėčiau laikytis jo pagrindinių linijų ir jums pristatyti mūsų poziciją, nes galvojame, kad tos linijos bus patvirtintos kitą savaitę, bet kol kas mm, tas dokumentas nėra viešai prieinamas, jis bus viešai prieinamas tik tai nuo kitos savaitės, nes mes privalome laikytis demokratijos taisyklių savo konfederacijoje. Tai visiškai aišku, mes jungiame profesinės sąjungas, tai ypač mums svarbu. Kitas labai toks tiesiogiai man buvo užduotas klausimas kelis kartus dėl minimalaus atlyginimo. Ne dėl minimalių pajamų, o dėl um, minimalaus atlyginimo, kodėl uh, jūs pasisakote prieš, man buvo tai pasakyta, kad, kad yra toks mano nusiteikimas prieš. E, Europoje yra skirtingai veikiančios sistemos, skirtingai yra traktuojamas atlyginimų klausimas. Pavyzdžiui, yra valstybių narių, kur minimalaus atlyginimo klausimas tarsi prieštarauja socialinių partnerių autonomiškumui ir jų teisėms spręsti atlyginimo klausimus. Mes galvojame, kad jeigu tokios valstybės sugeba kitokiamis priemonėmis apginti atlyginimus per socialinių partnerių dėrybas, tai aišku, jos ir turi toliau tai daryti. Tačiau Europoje profesinių sąjungų konfederacijoje mes taip pat galvojame, kad tose valstybėse narėse, kur mm, yra būtina ir kur profsąjungos reikalauja nustatyti minimalų atlyginimą, tas minimalus atlyginimas turi būti nustatytis ir aukti. Jūs klausite, aišku, gal dėl procentų. Aš galiu Jums pasakyti, kad, na, dar gal nėra visai aiškaus sprendimo, vis tik tai mes galvotumėm apie tokius procentus, kurie atitiktų Europos tarybos vertinimą dėl padoraus darbo. Tai yra, kad nebūtų mažiau kaip 50 procentų vidutinio atlyginimo, reikėtų orientuotis labiau į 60 procentų vidutinio darbo užmokesčio tai būtų toks skaičius, už kurį pasisako Europos taryba. Ir mes galvojame, kad toks skaičius leistų toms valstybėms, kurios turi labai mažus minimalius atlyginimus nusistašytas, um, po truputėlį žengti tą kryp... teisingą kryptimį. Taigi nėra kažkokio neigiamo nusistatymo e, dėl e, minimalaus atlyginimo nustatymo tose valstybėse narėse, kur to reikalauja profsąjungos. Tačiau mes tikrai pasisakytumėm prieš tokio mm, minimalaus darbo užmokesčio įvedimą tose valstybėse narėse, kur yra kitų būdų nustatyti atlyginimą, susidėrėti dėl jo būtent dėrybų keliu užfiksuoti tą minimalų darbo užmokestį. Ir Aš norėčiau dar pridurti, kad kalbant apie šį klausimą, mes galvojame, kad mums yra aišku, jog turi būti visas pasirengimo procesas, visos konsultacijos su profsąjungomis, rengiantis minimalaus atlyginimo nustatymui. Dėl flex security klausimų, lankstaus socialinio saugumo klausimų Čia aš labai tvirtai išsakyčiau poziciją, kad visiškai aišku, jog ten, kur kalbame apie garantijas darbo vietoje, garantijas dėl nedarbo, aišku, kur tai egzistuoja, daug lengviau yra dirbti su flexicurity. Bet, mm, pavyzdžiui, Danijoje, aišku, yra tam tikrų dabar problemų, uh, Bet, pažiūrėk, kai kuriuose kitose valstybėse narėse, jeigu kalbama apie tą lankstų uh, saugumą ir, ir jeigu tai reiškia darbuotojų, kad jis gali būti uh, išmestas iš darbo per kelias dienas ir uh, neturės kur eiti, tai čia tikrai nėra tikra flexicurity koncepcija. Mes galvojame, kad uh, Kai kuriuose valstybėse narėse yra pozityviai pritaikoma to koncepcija, kitose valstybėse narėse tai yra perkelta labai vienašališkai ir ta koncepcija nėra teisingai suprasta. Tai ten gal reikėtų labiau kalbėti apie aktyvę darbo rinkos politiką ir galvoti apie fondus, lėšas, kurios turėtų būti skirtos toms priemonėms. Dabar dėl klausimų susijusių su augimu ir taupimu. E, labai aiškiai turiu pasakyti, kad Europos profesinių sąjungų konfederacija galvoja, jog reikia sugrįžti prie pusiausviros. Pusiausviros tarp e, pusiausviros viešųjų finansų sektoriuje, kad tas pusiausvira būtų tikrai sveika, tinkama. Aišku, čia klausimas būtų, kaip tai padaryti, kaip sumažinti įsiskolinimą per pakankamai trumpą laikotarpį. Mes sakytumėm, kad ne, to nereikia siekti. Mes galvojame, kad gal reikėtų pristabdyti taupimo priemonės, nes jos tik tai dar labiau didina tą įsiskolinimą. Pasižiūrėkime į Graikiją, į Ispaniją, pažiūrėkime tos uh, taupimo politikos tikrai nesumažina įsiskolinimo priešingai. Taigi gal reikėtų sustabdyti tų priemonių taikymą, kad suteiktumėm šansą augimui. Čia mes galvojame, čia yra tinkamo laiko pasirinkimo klausimas. Čia vieną dalyką gal reikėtų pasakyti, aš pakartosiu tai, ką dažnai kartoju. Daug sunkiau yra atkurti socialinę pusiausvyrą valstybėje, nei atkurti valstybės finansų pusiausvyrą. Daug pavojingiau yra, kuomet valstybė pažeidžia savo socialinę pusiausvyrą, nes daug sunkiau po to tai valstybei yra atsitiesti. Ir mes matome, kad e, yra daug valstybių narių, kurios yra būtent tokioje situacijoje. Toliau dėl, dėl klausimų, kuriuos uždavė parlamento narė iš Airijos. Europos profesinių sąjungų konfederacija labai tvirtai yra pasisakiusi prieš e, fiskalinę sutartį, nes mes galvojame, kad ji tikrai nenaudinga, ji neleis pasiekti iškeltų uždavinių. Bet mes suprantame, kad Airija susidūrus yra su sudėtingais sprendimais, sudėtingais pasirinkimais. Mes žinome Airijos profsąjungų konfederacijos poziciją šiais klausimais. Čia šios konfederacijos nariai yra, turi tarsi pasirinkti kažkokią iš tų pozicijų. Viena pozicija būtų, kad jeigu nepasirašysite tos sutarties, negausite galimybės gauti finansavimą iš ES fondų, taigi kas tada atsitiks jūsų valstybei. O kita pozicija yra, kad net jeigu ir pasirašysite tą sutartį, jinai jokios naudos neduos. Uh, Tai aišku, čia ne mano atsakomybė, ne, ne, ne mano tikslas būtų um, kištis į nacionalinių profsąjungų darbą. Aš visiškai gerbiu jų poziciją, suprantu, su kokiais sunkumais yra susisu, susidūrę mūsų kolegos airiai, turint omenyje, aišku, referendumą. Dabar dėl tų visų klausimų susijusių su augimu, augimo skatinimu. Mes labai plačiai kalbėjome apie Europos fondų panaudojimą, mm, tai, kad reikia pasiremti socialinių partnerių dialogų. Aš norėčiau apie tai plačiau pakalbėti, bet bijau, kad neturėsiu pakankamai laiko tam. Rimtai reikia pasakyti, ar tikrai mes galvojame, kad uh, įvertinant visas Europos pareigas, visas tas mm, Europos centrinio banko garantijas dėl, dėl valiutos, dėl, dėl mūsų pinigų, ar tikrai pakaks to pasitikėjimo mūsų valiuta, mūsų pinigais, kad tikrai tas augimas atsigautų pats. Um, mes galvojame, keli milijonai eurų galbūt e, kiekvienam iš mūsų keli milijonai pinigų yra didelė suma, bet tie keli milijonai eurų bendrai vertinant Europos lygmenių tikrai neleis pasiekti tų visų užimtumo augimo tikslų ir tikrai globalaus poveikio neturės. Reikia labai ryštingai veikti kad galėtumėm Europą ištraukti iš tos aklavietės, kurioje yra atsidūrusi. Aš nieko ne, nepasakiau daugiau apie restruktūrizavimą, Alessandro, bet jūs puikiai žinote, kad e, TUK jau seniai pasisako už tai, kad reikia aiškios teisinės bazės dėl restruktūrizavimo ir mes galvome, kad tas klausimas yra itin svarbus. Visi nu, tie klausimai, kurie yra susiję su restruktūrizavimu, naujų darbo vietų kūrimu, aišku, dėl jų būtina visų pirma galvoti apie nulatinio švietimo, testinio profesinio mokymo plėtojimą. O aišku, tam reikia finansavimo. Finansavimo, kuris yra labai svarbus ir kurio mes nematome Europos lygmenių. Ir galiausiai dėl konkrečių rekomendacijų konkrečioms valstybėms narėms, dėje aš negalėčiau ir nenorėčiau nieko konkrečiai pasakyti dabar, nes, na, manau, kad gal tai nėra tinkamas laikas apie tai kalbėti. Aš galvoju, kad gal ekonomistai galėtų čia labiau um, padėti e, tuo klausimu. Aš gal trumpai tik tai pasakysiu. E, kalbant apie makroekonominį dialogą, aš, aš sutinku, kad šiuo metu kol kas viskas yra labai formalu. Aišku, kad tas dialogas e, nusipelno egzistuoti ir mes, ką mes siūlome dėl to makroekonominio dialogo, tai daugiau įtraukti Europos socialinius partnerius, finansų ir darbo ministrus, bet taip pat ir nacionalinių e, parlamentų bei Europos parlamento narius. Reikėtų pasirūpinti, kad socialiniai, socialiniai partneriai galėtų dalyvauti visose procedūrose, kurios yra susijusios su makroekonominės ekonomikos disbalansu, rezultatų lentelėmis, perspimo mechanizmais, um, išsamiamis analizėmis kiekvienos konkrečios valstybės situacijos. Aš manau, kad toks dialogas uh, būtų labai svarbus ir leistų iš esmės pakeisti situaciją ir užtikrinti didesnį to, to, to darbo vaisingumą. Žiūriu į savo užrašus, pirmininkė, kiek man dar liko laiko. Dėl žaliųjų darbo vietų. Sebastian Šrioter uždavė šį klausimą. Reikia, aišku, stambių investicijų Mes tikrai dažnai skatiname tai daryti, bet aišku, gal reikėtų dar, dar padirbėti tuo klausimu, pavyzdžiui, dėl atsinaujančio energijos šaltinių, dėl mm, energijos transporto Europos valstybėse, iš tų valstybių, į Europos valstybės, iš tų valstybių, kur tų šaltinių yra daugiau, ypač uh, Aišku, kad yra didžiulės investicijos, didžiuliai projektai ir mums jie bus prieinami tik tai užtikrinus reikalingas makroekonominės sąlygas, kurių dėja šiuo metu neturime. Ir galiausiai dėl visų tų klausimų, kurie yra susijęs su socialiniu dialogu. Visi sutinka dėl to socialinio dialogo uh, teoriškai sunku būtų rasti žmogų, kuris pasisakytų prieš socialinį dialogą. Tačiau problema yra to socialinio dialogo e, realijos. Lietuvoje aš puikiai žinau, kas vyksta, pavyzdžiui, dėl e, socialinio dialogo. Ir ne vien tik tai Lietuvoje. Mm, kai kolegos iš Ispanijos, pavyzdžiui, man sako, kad jie susidėrėjo susitarimą su darbdaviais kuris e, iš karto buvo pažeistas e, vyriausybei prieimus sprendimą. Ką tai reiškia toks socialinis dialogas? Jis tiesiog išskrenda orant. Aš manau, kad e, čia reikia dar daug padirbėti. Dėl indeksacijos mes puikiai žinome, ką indeksacija reiškia Belgijai. Mes žinome, kiek tai leido darbuotojams išsaugoti savo pozicijas. Na, man atrodo, kad indeksacijos išplėtimas gal būtų geras dalykas, bet Kol kas aš manau, kad būtų labai sunku tokius dalykus įtvirtinti europinių lygmenių. Belgai mm, vis dar išsaugantis tą integra, indeksacijos principą tikrai yra labai mano palaikomi. Bet kokiu atveju labai ačiū. Kaip aš suprantu, jau jūs atsakėte paskutinį klausimą, taip? Aš e, vertinu jūsų darbo sunkumą pagal klausimų kiekį, bet aš manau, kad šį kartą mes tikrai labai turiningai pasikeitėme nuomonėmis ir e, mes e, kartu su tuo, ką su jumis aptarinėjome, dar ir daugybę kitų dalykų atliekame. Mes aiškiai supratome jūsų poziciją ir aš tikrai tikiu, kad dėl jūsų uh, E, jums aktualių temų mes kalbėsime dar daug kartų. Labai ačiū, kad atėjot ir iki greito sustikimo. Chers collègues, euh... Mėlyi kolegos, prieš ateinant komisijos nariui Andor, aš norėčiau patratėti diskusijas dėl 11 klausimo. Ir e, kai tik komisijos narys ateis, mes galėsim nutraukti diskusiją, o paskui vėl pratesim. Taigi, klausimas žodžiu. Ir paskui bus vergiama rezoliucija ekonomikos atgaivinimas, išsakant e, bei kuriant darbo vietas. E, aš su pranešėjo komisijos narys Andoras pristatys mums šio pasiūlymo esmę. Dėl klausimo žodžių galiu pasakyti, kad buvo pateikti keturi pakeitimai. Mano pagrindinis pasiūlymas yra pas, pasiūlyti EPP frakcijai e, pradėti e, svarstyti jų pakeitimą nuo trečios eilutės kaip papildomą klausimą. Klausimas žodžiu e, buvo papildytas keturiais papildomais klausimais, kurių vienas yra susijęs su tokiu tekstu, ką komisija ketina konkrečiai padaryti, kad iki pat teksto galo ta dalis EPP pakeitimo e, reikštų jų atskirą e, klausimą, specialų klausimą. Pirmas EPP pakeitimas. Aš galiu pasakyti, kad aš už jį nepasisakyčiau. Nesu visiškai palankiai jau nusteikusi atžvilgiu, nes užimtumo padėtis, darbo vietų padėtis kai kuriuose valstybėse narėse labai smarkiai pablogėjo ir mano nuomonė originalusis tekstas labiau atspindi realybę. Trečiasis pakeitimas. Manau, kad antrąją dalį galėtume palikti. Man atrodo įdomesnė, problematiškesnė atrodo pirma dalis. Ketvirtas pakeitimas, jis man atrodo e, šiek tiek e, e, susijęs su jau mūsų siūlymu, siūlomu klausimu, jau kaip ir e, kartoja tai, kas pasakyta. Keturi iš vis buvo pateikti. Taigi, tiek. Ar kas turi e, komentarų ar noro pasisakyti dėl e, klausimo žodžių teksto? Enfin, donc, je n'ai pas demandé la parole. Euh, Alors, euh... Ne, niekas neprašė kalbėti. Pana Sori. Igen, köszönöm szót, elnök asszony. Nem, nem értem pontosan, hogy... Gerbiamoji pirmininkė. Tiesą sakant, nelabai matau prasmės iš antro klausimo išspausti dar atskirą, iš antro pakeitimo išspausti atskirą, atskirą klausimą, kam tą reikia daryti. Kodėl jūs galvojat, kad tai būtina daryti? parce que le, si vous... Todėl, kad e, pirminis tekstas, originalusis tekstas. Pirmojo klausimo buvo susijęs su visais uždaviniais ir iššūkiais susijusiais su atlyginimais. Ir e, mes galėtume šiek tiek pakoreguoti tą pirmąjį klausimą. Ir tai turbūt bus padaryta, tada nebeliks jokių problemų dėl atlyginimų, bet iškils klausimų dėl nedarbo. Ir tai jau yra kitokio pobūdžio klausimas, todėl aš manau, kad komisijai mes galėtumėm teikti klausimą vieną dėl atlyginimų ir tada atitinkamai strategiją prašytumėm, kad būtų parengta, o antra vertus bendrai galėtumėm, kaip jūs norėjote, pateikti atskirą klausimą dėl nedarbo, ypač jaunimo nedarbo ir struktūrinių fondų naudojimo tam, tai problemai panaikinti. Euh, si vous voulez, on peut en reparler. Jeigu norit, po posėdžio dar sėki galime apie tai pakalbėti. Ar kas turi dar kokių komentarų? Pone Ryv, jūs norėtumėt pasisakyti šio klausimu? Ori. Tan akkor még, akkor inkább ezt preferálna. Aš geriau būčiau linkęs po posėdžio dar su jumis apie tai pakalbėti. Alors. Taigi, kiti pakeitimų pasiūlymai. 73 e, pakeitimai, 11 kompromisinių iš jų parengta, aš tą padariau. Ir jeigu yra kokių kitų pasiūlymų dėl kompromisinių variantų, tai e, galime vadovauti sekretariato parengtais dokumentais. Mes vadovavomės originaliuoju tekstu ir e, kompromisus turėjaugi kurti pakeitimų, kurių ne aš esu autorė pagrindu. Ir aš tikiuosi, kad aš rengdama kompromisus atspindėjau tų pakeitimų e, pagrindinę mintį. E, konstatuojamosios dalies antras, trečias, ketvirtas pakeitimai. Alde frakcijos E, ir buvo sakoma, kad reikėtų būti išbrauktas e, nedarbo paminėjimas ir ECR frakcija sako, kad turėtų būti atsižvelgama į e, išliekančius struktūrinius trūkumus, struktūrinės silpnasias vietas. Aš įsivaizduoju, kad jūs turėjot galimybę tuos pakeitimus peržiūrėti. Antras kompromisinis pakeitimas yra susijęs su 20 ir 21 pakeitimais. Nemanau, kad čia kokių ypatingų problemų iškyla e, tarp socialdemokratų ir žaliųjų. Trečias kompromisas yra susijęs su 26, 27, 28 ir 29 pakeitimais. Būtent visos frakcijos prisideda išskyrus socialdemokratus. Ir toliau visi klausimai susiję su darbo fiskalumu ir e, fiskalinių klausimų perkelimas. kitur. Toliau, 38-39 pakeitimai sudaro ketvirtą kompromisinį ir kalbame apie e, problemas, kurios atrodo dėlių sunkumų nekelia. Štai atėjo komisijos narys ir aš baigiu kalbėti apie savo kompromisinius pakeitimus. E, sustojame ties E, e kompromisinių pakeitimų ir jeigu norėsit, galėsim po to dar apie tai kalbėti, o dėl rezoliucijos balsuosim rytoj. Gerbiamas komisijos narys, sveikinu atėjusi mūsų komiteto posėdį ir aš nedelsdama jums suteiksiu žodį, kad e, pristatytumėt baltąją knygą e, dėl pensijų, strategiją dėl deramos, deramų pensijų. Europos komisija dabar tą strategiją rengia. Taigi prašom, žodis jums. Labai ačiū, laba diena, gerbiam parlamentarai, ponios ir ponai. Esu labai dėkingas už suteiktą galimybę ateiti į komitetą ir trumpai pristatyti baltąją knygą dėl pensijų jums. Taip pat e, mielai išklausysiu jūsų klausimų pabaigoje. Darbo pradžioje reikėjo parengti parlamento oficialią nuomonę. Reikės parengti parlamento oficialią nuomonę dėl šio dokumento. Kaip žinote, komisija paskelbė baltąją knygą e, vasario 16 dieną. Šiame dokumente mes norime paremti valstybės narės, kad galėtume kartu dirbti ir atremti didžiausius iššūkius susijusius su pensijų sistemomis ir užtikrinti, kad žmonėms būtų užtikrintos deramos įplaukos e, išėjusi pensija. Prieš pristatydamas e, Baltosios knygos turinį, norėčiau trumpai priminti, kodėl pensijų problemos mums tokios aktualios, kokie iššūkiai dabar iškyla ir kodėl reikėjo e, kurti šią baltąją knygą, kas įtakojo tos knygos turinį. Šiandien pensijos yra pagrindinis pajamų šaltinis maždaug ketvirtadalio ES gyventojų. Jaunesniai Europos piliečiai irgi supranta, kad ateis e, gyvenime toks etapas, kai reikės išgyventi iš pensijos. Todėl suprantame, kad pensija yra ne tik pagrindinė priemonė apsauganti nuo skurdo, bet e, ji turi užtikrinti padorų gyvenimo lygį senatvėje. Tačiau tai nėra nemokama, tai daug kainuoja. Vidutiniškai 1,3 procentai BVP e, buvo išspręsta, išleista pensijų 2010 metais. Sakoma, kad 2060 e, metais tai pasieks beveik 13 procentų. Neseniai buvo paskelbta visuomenės senėjimo ataskaita, kuri tokias prognozes paskelbė. Pensijų sistemai iškyla sunkumas, nes didėja vidutinė gyvenimo trukmė ir mažėja gimstamumo lygis. Gyventojų uh, uh, darbingų gyventojų skaičius mažėja, nes uh, nes padidėjusio gimstamo po antro pasaulinio karo karta jau išėjo į pensiją. Neseniai buvo paskelta ataskaita apie gyventojų senėjimą ir ten yra pasakyta, kokį poveikį tai turi ekonomikai ir visuomeniai. Vis daugiau e, pagyvenusių žmonių e, turi išgyventi iš mažėjančio skaičiaus darbingų gyventojų e, uždirbamų pajamų. Ir atrodo, kad pensijos e, pradeda darytis kartais nebe, į, nebe įveikiamos kai kuriams valstybėms narėms. E, be abejo, finansinė ir ekonominė krizė turėjo labai didelės įtakos užimtumui, e, viešiesiams finansams ir panašiems dalykams. Pamatėme, kad pensijos yra svarbios ne tik pirminiam tikslui, tai yra užtikrinti deramas pa, pa, padorės pajamas išėjusi pensiją, bet ir valstybės finansui ir finansams ir finansų rinkoms. Taigi E, pensijos didelė dalimi e, yra valstybių narių kompetencija. Tačiau dabar ir ES vis dažniau apie jas kalbama. ES lygmens administracija turi atlikti e, reikšmingą vaidmenį. Todėl mes ir paskelbėme žalėje knygą apie deramą, tvarę ir subalansuotą pensijų sistemą 2010 metais. Šiame dokumente uh, buvo pateikta informacija, kuri pradėjo diskusiją, kaip valstybės narės galėtų sukurti deramą sistemą pardorioms pensijoms e, gyventojams ir kaip išspręsti tokias problemas kaip e, pensijinio ir darbinio amžiaus gyventojų pusiausvėra ir papildomų pensijų vaidmuo. Mane konsultacijų sėkmė labai nudžiugino. Konsultacijos susilaukė labai didelio dėmesio, įskaitant ir Europos parlamente. Keletas parlamento komitetų prie to prisidėjo, visam tam vadovavo užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Konsultacijos mums e, gerai parengė dirbą tolesniems žingsniams. Bendrai galime pasakyti, kad buvo labai daug padirbėta siekiant holistinio požiūrio šiame dokumente. Pagalvojame apie visus pensijų aspektus - socialinius, ekonominius, rinkos aspektus Visą tai padarėme kartu ir taip pripažinome sinergijas ir e, galimus e, išskirtinius atvejus. Per e, viešasias konsultacijas padarytos išvados parodė, kad reikia didinti pensijinį amžių. Tai yra susiję su Europa 2020 strategija užimtumo ir darbo vietoms kurti. Mes suprantame, kad pensijų didėjimas labai ženkliai prisideda prie valstybių biudžeto. 2011 m. Europos semestre 16 valstybių narių e, gavo rekomendacijas e, dėl pensijų. Ir 35 pensijų problemų elementai buvo išskirti supratimo memorandume. 2012 metais e, pensijų problemos buvo aptariamos metinėje ekonomikos augimo apžvalgoje. Joje valstybės narės buvo prašomos e, suderinti pensijinį amžių su didėjančiu e, vidutinė amžiaus trukme, suvienodinti vyrų ir moterų pensijinį amžių ir remti papildomų privačių santaupų propagavimą. 2012 metais e, e, rekomendacijos kiekvienai valstybei buvo paskeltos būtent šiandien. Ir vėlgi pensijos čia užmė labai svarbu vaidmenį. 17 valstybių narių gavo rekomendacijų dėl pensijų. Taigi Baltojoje knygoje yra kalbama apie viską, kas buvo parašyta Žaliojoje knygoje ir e, konsultacijų išvadas bei Europos 2020 strategijas į metinę ekonomikos augimo apžvalgą ir rekomendacijas skirtas valstybėms narėms. Baltojoje knygoje yra pabrėžta, kad nepaisant iššūkių, kurie e, kyla dėl gyventojų senėjimo, deramos pensijos gali būti suteiktos, jeigu bus teik, įmamasi priemonių laiku. Tai visų pirma reiškia, kad turi būti užtikrinta gera pusiausvyra tarp darbinio amžiaus ir e, pensijinio amžiaus. Mes turime pripažinti, kad vidutiniškai mes jau dabar gyvename gerokai ilgiau negu būdavo anksčiau. Tai yra susiję ne tik su valstybinio pensijinio amžiaus padidinimu. Žinoma, e, tokio e, pensijinio amžiaus padidinimas reiškia, kad mes pripažįstame, jog gyventojai gyvena ilgiau. Taip pat tai duoda labai aišku signalą, kad mes uh, suprantame, kad pensijinio amžiaus žmonės gali prisidėti prie ekonomikos tvarumo užtikrinimo. Tačiau mes turime užtikrinti pensijinių sistemų subalansuotumą, turime užtikrinti efektyvų pensijinio amžiaus didinimą, susijusiu su visą kitokių politikų, pavyzdžiui, mokymasis visą gyvenimą, geresnė sveikata ir darbo sauga darbo vietoje, sveikas senėjimas ir darbo vietų pritaikymas darbuotojų poreikiams E, suprantame, kad turi būti sukurtos galimybės palaipsniui išėjimui į pensiją. Darbuotojų požiūris į pensijinių amžių turėtų būti pakeistas taip pat. Kai e, derama, žmogus turi suprasti, kad e, kai galima, žmogus turi suprasti, kad jam dera padirbėti ilgiau. Bet noriu pabrėžti, kad Baltojo knygoje valstybės narės yra prašomos atsižvelgti į tą faktą, kad galimybė dirbti, rasti darbo vietas E, yra labai individualus dalykas ir gyvenimo trukmė bei sveikatos būklė 60-65 e, metų amžiaus, e, amžiuje labai skiriasi valstybėse narse. Ir jeigu žmogus pradėjo dirbti anksčiau, tai paprastai tame amžiuje jo sveikata būna blogesnė. E, yra kreipiamasi ir e, sukurti solidarumą tarp kartų. Mes manome, kad tokiu būdu mes galime sukurti galimybę pasikeisti geresnę praktiką tarp valstybių narių ir sukurti politiką, kuri leistų žmonėms išlikti darbingiams ilgiau. Taip pat yra labai dideli <clears throat> Europoje uh, vyresnių žmonių užimtumo lygio skirtumai tarp skirtingų šal, valstybių narių. Be abejo, mes turime užimtumo mastus optimalizuoti e, visose amžiaus grupėse. E, mes suprantame, kad reikia pasiekti pusiausvyrą tarp dirbančių žmonių ir į pensiją išėjusių žmonių. Lygiai taip pat mes suprantame, kad uh, E, turime geriau remti žmonės, ypač moteris, kad jos galėtų suderinti, pažiūrėjau, vaikų priežiūrą ir darbą. Darbo rinkos reformos turi leisti sukurti daugiau darbo vietų ir leisti jauniems žmonėms dirbti, o nedarbo e, laikas, e, perinant iš vieno darbo į kitą, turi būti sutrumpintas maksimaliai. Kai tik įmanoma, žmogus turi dirbti, daugelis reformų jau yra priimta Ir e, ateityje tai reikš, kad e, jeigu bus ilgesnis pensinis amžius, tai pensija bus savaime mažesnė. E, suprantame, kad ilgiau dirbdami žmonės sugebės daugiau sutaupyti ir jie dar gali sugebėti sutaupyti per papildomas pensijų sistemas. Baltojo knygoje yra numatytos galimybės e, skatinti tokių pri, privačių papildomų pensijų sistemų um, egzistavimą. Ypatinga dėmesį reikėtų skirti vadinamųjų mobiliųjų darbuotojų pensijoms. Labai dažnai mobilieji darbuotojai e, praranda papildomas pensijas, persikrausia iš vienos valstybės į kitą. Todėl valstybė, e, komisija dar 2005 metais e, pasiūlė sukurti papildomų pensijų perkelimo sistemą iš vienos valstybės narės. Buvo pradėtos plačios diskusijos, bet e, reakcija į žalėją knygą parodė, kad yra labai plačiai remiamos mūsų pastangos rasti sprendimą pagrįsta minimaliais e, e, standartais. Todėl mes manome, kad Toks e, požiūris turėtų būti tvirtinas glaudžiai bendraujant su parlamentu ir komisija. Ir taryba, atsiprašau. Komisija jau vieningos rinkos teisės akte kalba apie įsipareigojimą išspręsti šią problemą 2012 metais. Mes jau diskutuojame su Kipru, kuris perims pirmininkavimą. Diskusijos taryboje prasidės dar šių metų gale. Prieš baigdamas, norėčiau tik trumpai paminėti vieną dalyką iš Baltosios knygos. Paskutinį dalyką. Tai yra lyčių e, problemas. Moterys dažniau skursta išėjusios į pensiją negu vyrai. Ir tai yra labai rimta problema, apie kurią mes turime pradėti galvoti. Ir lyčių dimencija pensijų e, kontekste taip pat turi būti vertinama. Paprastai moteris gyvena ilgiau, bet į pensiją jos išeina paprastai anksčiau negu vyrai. Ir e, mažesnė tikimybė yra, kaip čia, mažesnis procentas moterų yra apsidraugusių papildomomis pensijomis. Ir e, pokyčiai darbo rinkoje atsispindi ir e, pensijų, pensininkų struktūroje. Ir apie tai mes kalbame Baltojoje knygoje. E, tai yra sėkmingų konsultacijų rezultatas. Parlamentas ir kai kurios suinteresuotos pusės išreiškė e, poziciją, kad apie lyčių klausimų žaliojo knygoje buvo nepakankamai kalbama. Realus darbas dar bus padarytas, bet aš manau, kad mes jau labai daug padarėme ir jūs padarėte labai daug ir jūsų nuomonė yra atspindėta mūsų knygoje. Tolesni žingsniai - įgyvendinti 20 baltosios knygos priemonių. Dauguma tų priemonių yra e, susijusios su e, partnerystėmis, bendradarbiavimu ir geriausius praktikos keitimusi. Labai svarbu, kad e, mus palaikytų suinteresuotos pusės, elgsimės pragmatiškai, palaikysim glaudų ryšį su interesuotomis pusėmis, norime, kad pensijos e, būtų ir išliktų e, adekvačios, tvarios ir užtikrinančios žmogui saugumą. Baltojoje knygoje yra paminėta pensijų adekvatumo ataskaita. Ji dabar yra užbaiginėjama e, dirbant kartu su socialinės apsaugos komitetu. Užimtumo ir socialinių reikalų ministrai e, tą dokumentą pristatys birželio 21 dienos posėdėje ir e, tai papildys neseniai paskelbtą visuomenės senėjimo ataskaitą, apie kurią kalbėjau šiek tiek anksčiau. Tada e, tvarumas, subalansuotumas ir adekvatumas galės būti svarstomi kartu. Baltosios knygos bendras tikslas aiškus. Mes norime užtikrinti, kad žmonės turi turėti pakankamai pajamų gyventi išėję į pensiją, net ir žymiai vyresnio amžiaus visuomenėje, Baltojo knygoje yra pasakyta, kaip tai būtų galima padaryti. Ir aš tikiuosi, kad parlamentas pateiks savo nuomonę ir ją parems mūsų siūlomas priemonės. Ačiū. Ačiū komisarė. Ačiū mm, už mm, iš, išsakytą mm, susirūpinimą, ką mes jau ir pirmai girdėjome dėl um, to, kas iš žaliojo knygoje pasakyta, dėl ko konsultuojamės, būtent dėl pensijų perkeliamumo ir dėl um, pagrindinių išeities taškų, atramos taškų užimtumo socialinių reikalų komitete. Turime savo pranešėją, bet turime ir ekonomikos monetarnių reikalų komiteto vicepirmininkė. Tai um, šiai suteiksiu pirmą žodį, ponia Omenroitin. Andor, um, mevrouw de voorzitter, collega. Dėkoju, ponia pirmininkė, gerbiami kolegos. Man atrodo, kad baltoji knyga sukuria pakankamai išsamų vaizdą, kokios pasiekmes mūsų laukia, jeigu mes nedarysime to, ką turime daryti. Ir matome, kad jeigu norime sukurti saugų, tva, saugę tvarę pensijų sistemą, ateityje. Mes turime reformuoti dabar egzistuojančias pensijų sistemas ir e, reformų reikia daugelėje sričių. Komisija tą aiškiai suvokia. E, komisija suvokia, kad reikia peržiūrėti pensinį amžių. Tokiu būdu būtų galima pasiekti, kad daugiau žmonių galėtų gauti pensijas Tačiau įsigilinus į dokumentus, aš vis tik matau tam tikrų trūkumų, tam tikrų netgi prieštaravimų. Komisija, kalbėdama apie valstybės nares ir minėdama skaičius, kur e, kiek žmonių dirba virš 64 metų amžiaus e, ji išvardina, pavyzdžiui, vairius procentus. Mano šalyje yra 53 procentų tokių žmonių, kurie dar yra e, vyresni nei 64 amžiaus ir dar e, dirba. Tačiau yra kitų šalių, kuriuose skaičiai yra žymiai mažesni. Taigi, ką mes turėtume padaryti be pensinio amžiaus? Mes turėtume pasirūpinti taip pat, kad kuo daugiau žmonių turėtų darbą, tų žmonių, kurie e, gali dirbti ir nori dirbti, kad iki to pensinio amžiaus jie turėtų e, darbą. Ir čia turėtume ieškoti priemonių visos ES lygių, kurios galėtų tą užtikrinti. Tai nereiškia, kad e, aš atsisakau pensinio amžiaus didinimo, tačiau aš norėčiau, kad mes pasinaudotume kitą galimybę ir Europą 2020 strategijoje ir rekomendacijose dėl jos taip pat e, tai neakcentuojamas, tas klausimas, darbo vietų klausimas nėra akcentuojamas, taigi norėčiau išgirsti jūsų reakciją. Toliau kitas dalykas, ką norėčiau pakritikuoti. Mokumo reikalavimų taikymas pensijų fondams tie mokumo reikalavimai yra susiję su e, didesnių kapitalų, didesnių kapitalo, e, pensijų fondo kapitalo reikalavimų, tačiau tie reikalavimai yra kitokie negu kalbant e, apie draudimo bendrovės. Pavyzdžiui, kalbant apie pensijų fondus, aš esu vienintelis asmo, kuris yra dalininkas. Taigi aš negaliu tikėtis, kad pensijų fondas pasidalintų su manim savo pelnu, bet nepaisant to aš vis tiek laukiu gerų rezultatų ir kad tie rezultatai būtų perduoti pensininkams, pensijų gavėjams. Tačiau be to padidinto kapitalo reikalavimo reiktų ir kitų reikalavimų, nes matome kai kuriuose šalise kaip tik mažinami tie reikalavimai. Taigi aš norėčiau, kad komisaras Barnie e, darytų viską, kad būtų laikomas mokumo reikalavimų, tačiau e, toliau kalbant apie ES 2020 strategiją. Joje yra reikalavima daugiau judumo. Tai reiškia, kad jeigu yra kažkur kažkokioje įmonėje ar organizacijoje e, uždirbta pensija, ji negali būti prarasta. Bet manau, kad komisija turėtų in, e, atlikti mokslinį tyrimą, kažkokią studiją, kad įrodytų, ar e, pažiūrėtų, kaip tas pensijų perkeliamamumas e, veikia ir kaip jį galima geriau koordinuoti. Taigi norėčiau jūsų paklausti, kokie yra jūsų veiksmai šioje srityje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mišiu Tomas man, manam. Pone Tomas man, ponė Omen Reutin kalbėjo daugiau kaip keturias minutės, tai uh, Panai Tomai, man irgi skirsime panašiai, bet kitiems kalbėtojams labai atsiprašau, skirsiu tik po dvi minutės, nes jūsų bent dešimt yra sąraše. Taigi, Tomas man. Dėkuoju, ponė pirmininkė, pabandysiu kalbėti trumpai. Mes išklausėme komisaro Andoro Baltosios knygos pristatymą atliko taip pat komisarai Ren ir, komisaras, e, kom, ir Barnie. Mes matome, kok, kaip skiriasi požiūriai komisijoje ir iš tiesų e, mes taip pat e, atstovaujame skirtingoms pozicijom, kalbant apie Baltąją knygą. E, E, žaliojoje knygoje buvo užduoti klausimai, čia dabar matome atsakymus, apie 1700 įvairių atsakymų, įvairių įmanomų variantų. Tačiau mes Vokietijoje sakome, kad velnės lypi detalėse, todėl esminis klausimas yra, ką mes apskritai galėsime finansuoti. Pane Umenroiten labai teisingai paminėjo mokumo problemą, ka, kaip mes galėsime užtikrinti, kad tos. E, kad tie savanoriški pensijų pon, fondai e, atitiktų tam tikrus mokė, mokėjimo reikalavimus, nes bus toks aukštas, kapit, tokios bus aukštos kapitalo kvotos, kad nebus įmanoma finansuoti tai, kas buvo sukaupta. Jūs pagalvokite, kaip bus galima paskirstyti visą tą Europoje. Jau praėjusiu metu balandžio mėnesį buvo e, parengtas raštas e, profsa, profsąjungų konfederacijos ir darbuotojų. E, organizacijų, e, kur jie e, ragino atsisakyti šitos idėjos, nes tai yra sunkiai finansuojama idėja. Komisarė, ar jūs įsivaizduojate, ką reiškia, jeigu mes e, inicijuojame sistemą, kurios neįmanoma finansuoti? E, ar viskas pasikeis taip, kad bus galima teikti, kad taikomos priemonės, kurių neįmanoma finansuoti ir tai sužlugdys Europą. Tada mes turime atlikti kažkokius e, bandomosius testus e, įmonėse, draudimo kompanijose, pensijų fonduose, kad pamatytume, ar, ar iš vis įmanoma gyvendinti šią sistemą. Galbūt tada tai būtų sėkmė. Ir paskutinė mano pastaba susijusi su tuo perkeliamumu. E, norėčiau paklausti, kokia situacija yra taryboje, kokia yra jūsų patirtis. Jūs sakėte, kad e, tą perkeli, perkelimo klausimą kaip nors išspręsite, tačiau mes neno, mums nepakanka tokio atsakymo. Mes norime, kad būtų tikrai praktiškai įmanoma perkelti tuos pinigus ir mums reikia e, kažkokių konkrečių terminų, per kuriuos tai turi būti padaryta ir tai yra aktualu e, ir mūsų. E, MPL komitetui bei kitiem komitetam. Taigi mes turime, e, jeigu kalbame apie mokumo reikalavimą, mes turime e, atlikti bandomuosius testus, e, kažkokius bandymus tose šalise, kuriuose yra savanoriški pensijų fondai. Ačiū, kad parodėte pavyzdį, nors jums ir negalioja dviejų minučių riba. Komisarė, jūs norėtumėt jau dabar sureaguoti į dviejų pranešėjų pasisakymus? po to ir išklausysime kitų pasisakančių. Ačiū su dideliu susidomėjimu klausiausi šių pasisakymų. Tikrai buvo išiškinti labai svarbus klausimai, pavyzdžiui, kas yra susijęs su pensijų reformomis ir darbo vietų kūrimu, galimybė vyresnio amžiaus darbuotojams iš, išsaugoti darbo galimybės. Taip, iš tikrųjų, Europoje yra daug skirtingų situacijų. Pavyzdžiui, yra valstybių narių, kur yra užimtumo lygis pakankamai aukštas, taip pat ir e, vyresnių žmonių, vyresnių darbuotojų kategorijoje. E, šie metai yra aktyvaus anėjimo metai Europoje, taigi labai svarbu kalbėti apie tai, ką reikėtų padaryti tose kitose valstybėse narėse. Aišku, kad reikia stengtis dar, dar geriau dirbti ir tose valstybėse narėse, kur situacija yra gera. Reikia, aišku, užtikrinti didesnę darbo rinkos įtraukti. Bet yra iš tikrųjų tokių e, valstybių narių ir tai paprastai tos valstybės narės, kur užimtumo lygis e, kur nedarbo lygis ir taip yra e, aukštas, kur nedarbo lygis vyresnėje kategorijoje dar desnis. Taigi, turint omenyje šios Europos metus, reikia paminėti informacijos rinkimą, keitimasi pažangiają praktiką, kad suinteresuotos šalis, ar tai vyriausybės, ar socialiniai partneriai keistusi kon, informaciją, konsultuotusi ir Rugsėjo pradžioje mes ketiname surenkti Europinę konferenciją, kur konkrečiai prelegentai kalbės apie aktyvų senėjimą ir užimtumo galimybės vyresniems darbuotojams. Įtrauksime ir konkrečiai ekspertus. Dabar dėl Solvency 2, mokumo direktyvos 2, aš suprantu, ir iki Baltosios knygos tai buvo itin neraminantis klausimas tie, kas dalyvavo rengiant žalę knygą, Oliren, Mišel Barnie ir aš, aišku, tur, turime labai atidžiai stebėti šios klausimus, būti atidus šiems neraminantiems klausimams. Aš, na, gal sakyčiau, kad čia pagrindinė atsakomybė už teisė kurnius pasiūlymus tektų Mišel Barnie Bet kadangi aš dalyvavau daugelį sutikimų, ne vien tik tai mm, su parlamentarais, bet ir su uh, atitinkamu sektoriumi, uh, pensijų fondų ir darbuotojų ir taip toliau, o tie mm, klausimai, kurie neramina į visas, visas suinteresuotas šalis buvo išsakyti, man ir aišku ir Mišel Barnie. Tai žino, taigi problema, kad teisė Turiu pasakyti, kad teistė kūrinė iniciatyva tikrai labai kruopšiai rengiama ir po nuomonės paprašėme tam, kad turėtumėm tinkamą pagrindą visam tam, ką rengiame. Aišku, tikrai negalima panaudoti tokio principo, kur tik tai mm, būtų kitos ryties e, finansinio, kito finansinio sektoriaus teisės aktai tiesiog būtų tik tai nukopijuoti ir aklai perkelti čia pensijų sektoriui. Žinoma, tai reikštų, kad komisija netliko savo darbo jeigu teisėkūrinės iniciatyvos pakenktų gerai veikiančioms teisinė, e, pensijų sistemoms. Mes norime paremti tokias pensijų sistemas, kurios gerai veikia. Mes norime, kad, aišku, teisės aktų leidybos pastangos būtų pagrystos. Ypač tuo met, kai daugeliui. Um, darbuotojų tikrai yra daug neiškumo dėl privačių pensijų fondų, jie jaučia daug netikrumo, tokio nesaugumo. Taigi reikia galvoti apie tai ir reikia galvoti apie įvairaus tipo priemonės kurios būtų pritaikytos ne tik valstybinėme, bet ir privačiame pensijų ramstyje. Ir čia finansų generalinis direktoratas tikrai turėtų parengti tinkamas priemonės ir aš esu labai atviras tolesniems diskusijoms, konsultacijoms šiais klausimais ir su jumis, ir su kitomis suinteresuotomis šalimis. Dėl pensijų perkeliamumo tai yra mano atsakomybės klausimas. Tai taip pat ir Baltojoje knygoje yra pabrėžta, bet ir kitose dokumentuose mes pradėjome konsultacijas su e, pirmininkavimą perimsenčiomis valstybėmis taryboje. Mums tikrai labai svarbus tie dalykai, e, kai keičiasi pusiausvyrą taryboje, aišku, e, ir konferencijoje Berlyne kalbėjausi su vyriausybėmis, tai diskusijos buvo labai atviros, nuoširdžios su atitinkamomis ministerijomis. Buvo atitinkami aspektai akcentuoti, bet ir teisinis pagrindas, kadangi uh, jis pasikeitė nuo paskutinio diskusijų raundo ir į tai reikia sureaguoti. Bet ką aš norėčiau pabrėžti, tai yra labiau ne teisiniai aspektai, nors aišku, aš galvoju, kad tai irgi yra aktualu. Bet esmė yra ta, kad po krizės, mano manimu, reikia išgiliau suprasti, kad mums yra reikalinga tikrai europinė darbo rinka, kuri reikštų daugiau judumo. Pavyzdžiui, tokios valstybės kaip Vokietija yra suinteresuotos skatinti darbo jėgos judumą. Mes darbo jėgos judumą galime propaguoti, stiprinti tik tuo met, jeigu užtikriname darbuotojų teisų gerbimą. Jeigu galime garantuoti, kad pensinės teisės nebus prarastos, jeigu žmogus nuvyksta keliariems metams į kitą valstybę, paskui uh, dar į kitą valstybę, paskui grįžta atgal į savo gimtą šalį. Uh, Jeigu mes norime dirbti šią linkmę, galvodami apie visos Europos ekonomikos ir visos Europos visuomenės mm, interesus, norėdami juos apginti, mes ir turime galvoti apie atitinkamas reformas, kurios leistų tai užtikrinti. Uh, uh, Taip ir dar trečias klausimas e, dėl Rio Manraiten e, e, klausimo. Taip, Dėl 83 kol kas dar tik ankstyvas etapas yra. Ir aš tikrai jūs informuosiu dėl visų pasikeitimų. Nes pagrindinis dalykas, kas man rūpi, yra perkeliamumas. Čia ne jūs, netoks jūsų buvo klausimas. 883. 883 gali būti priemonė pagal antrą ramsį dėl pensijų perkeliamumo. Tokia studija yra atliekama jums globojant. Ar jau turit rezultatus? Prisipažinsiu, kad e, diskusijos dėl šių dviejų dosie e, dubliuojasi tarsi, bet aš nieko konkretaus negaliu jums pasakyti. Frederik Darden. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, visų pirma, labai ačiū už pasisakymą. Jūs sakėte, kad ši valtoji knyga atspindi atsakymus ar reakciją į žalę knygą. Tiesa, taip, mes matėme visas temas, apie kurias kalbėjome čia, kurie pirmininkė labai puikiai tą žino ir savo žanginėje kalboje taip pat paminėjo tas aktualiausias problemas. Bet man susidaro įspūdis, kad ši baltoji knyga, nepaisant visa ko, uh, E, yra pagrįsta tam tikra ideologija. E, ir yra kalbama apie legalaus pensi teisėjo pensijinio amžiaus didinimą ir papildomas pensijas. Ir akcentuojami šie du elementai. E, manau, kad tai iškraipo pusiausvirą žaliojoje knygoje ir parlamento ataskaitoje dėl žaliosios knygos buvo prašoma daugiau e, subalansuotumo, o aš dabar baltojoje knygoje nematau tokio dalyko. Taigi mano klausimas dėl tų dviejų elementų. E, Pensinis amžius. Prieš e, bet kokią kainą padidinant pensinį amžių reikėtų visų pirma didinti užimtumo lygį visose amžiaus kategorijose. Ir Tokiu būdu mes sustiprintume finansavimo galimybės pagal pirmąjį ramstį. Ir tada realų į amžių galėtumėm e, priartinti tarsi prie pensijinio amžiaus. Antras klausimas, antra tema, kuri man labai rūpi, yra pirmasis ramstis, pirmojo ramščio klausimai. Tas e, ramstis yra toks tvirtesnis, solidesnis kiti ramšiai irgi gal yra įdomus ir juos reikės patvirti, e, papildyti, bet E, jau pirmajame ramsėje ir jūsų pasisakime ar pateiktuosiuose dokumentuose nematau e, recepto ar pasiūlymo naujam biudžetiniam receptui konsoliduoti pirmąjį ramstį. Jūs e, kalbėjote apie būtinybę pereiti jau prie trečiojo ramščio. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, jeigu mes uh, E, viešuosius finansus orientuosime į trečiąjį e, ramstį, tai pirmasis ramstis nusilps. Tiek aš norėjau inčių, minčių išsakyti. Pone Hirš. Dėkoju, ponė komisarė. Taip pat norėčiau padėkoti už tokį už tokią subalansuotą baltąją knygą. Man atrodo, kad realybė nėra tokia subalansuota. Uh, E, tai baltoji knyga gali būti tik tai sąlygiškai subalansuota, Tačiau manau, kad šis dokumentas yra e, žymiai sažiningesnis negu dauguma diskusijų. Kai yra kalbama, diskutuojama apie pensijas, mes, kalba, mes kalbame ne tik apie tos žmonės, kuriems dabar yra 50 ar 60, mes turime kalbėti jau ir apie tos žmonės, kuriems dabar yra 30, o gal ne 20 metų. Tik tokiu būdu ta diskusija bus sažininga. Dėl to mes turime kalbėti apie tvarumą ir apie saugų planavimą. Aišku, mes turime užtikrinti užimtumą darbo vietas ir vyresnio amžiaus žmonėms, nes be to taip pat problemų neišspręsime. Tačiau e, klausimas yra, kad e, tas, kad pensinį amžių, aišku, reiks tikriausiai kelti. E, tai yra nelabai patrauklus, bet dėja sąžiningas atsakymas. E, reikia didinti pensinį amžių, kad ir jauna, jauno, jaunoji turėtų galimybę gauti pensijas. Toliau kitas aspektas, kuris taip pat turėtų būti orientuotas į ateitį, tai yra su galimybė perkelti pensijas. Jeigu mes siekiame e, europinės darbo rinkos ir pavyzdžiui e, po 20 metų, kai ta rinka jau tikrai veiks ir, ir visos kartos bus tikrai labai mobilios, jos judės po visą Europos Sąjungą, jos turėtų turėti galimybę pasinaudoti pensijomis. Taigi pagrindus tam turime dėti jau, jau dabar, nes kitaip mes teorija prasilenks su praktika. E, nes iš tiesų mes turime kalbėti apie pensinės teises ir apie galimybę įgyvendinti tas teises E, tai taip pat yra realybės, tikrovės klausimas ir taip pat turime kalbėti apie saugų planavimą. Ir trečias aspektas, kurį paminėjo jau kolega man, e, pirmininkė nutraukė kolegę. Atsiprašau, kad tokia griežta esu, bet dar yra užsirašusių žmonių ir paskui jau niekam nebeleisiu užsirašyti. Dabar ponas Dabaker, paskui ponė Rainier. Like Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisijos nariui Andor už e, dalyvavimą šiam posėdį. Mums visiems pensijų politika yra labai jautri tema ir viena iš priežasčių yra gana paprasta. Dauguma mūsų laikų nesėmėme būtiniausių priemonių, kai e, e perkelimo e, sistemos e, buvo palankesnės. Daugumai valstybių narių reikia pensijų sistemos struktūrinių reformų, nes dabar jos buvo sukurtos tuo metu jos funkcionuoja, nors buvo sukurtos tuo metu, kai, vidut, kai e, vidutinio amžiaus trukmė buvo 65 metai, o dabar 82-83 metai. Aš e, savo užrašuose uh, pasižymėjau, kad dauguma valstybių narių sutelkia dėmesį būtent į pirmojo ramščio pensijų sistemas, kurių didžioji dalis yra atgyvenusios. Pirmasis ramstis turėtų būti paverstas saugumo tinkleliu ne tik tiems žmonėms, kuriems realiai to reikia, bet tiems, kurie negali naudotis pensiniais produktais antrajame ir trečiajame ramstį. Turime keisti filosofiją, supratimą. Europos komisija, kaip aš suprantu, dabar pagal Europos semestrą ir rekomendacijas kiekvienai valstybei turi idėjų, kaip galima priversti valstybės narės įgyvendinti tą reformą, ne tik rekomenduoti, bet priversti jas tai daryti. Antras dalykas. E, e, buvo kalbėta atitinkamų direktyvų įgyvendinimą ir man tai taip pat labai rūpi. Ir paskutinis dalykas. E, dauguma mūsų piliečių nežino, kaip jie gali suskaičiuoti savo pensijų sistemas. Reikia didinti žmonių informatumą. Kai kuriuose valstybėse narėse jau yra tokia kompiuterinė sistema, kur e, galima susiskaičiuoti žmonėm labai lengvai, kokia bus pensija, kokiam žiūrėjim galima išeiti pensiją ir kokios, e, kiek sutaupė jie yra. Dauguma valstybių narių tą yra padarsios. Gal komisija galėtų padaryti spaudimą ir priversti visas valstybės narės tai padaryti. Aš manau, kad šis dosie labai svarbus mums visiems. Aš skatinu visus nesivadovauti ideologiniais sumetimais, o stengtis įgyvendinti tas reformas, kurios yra būtinos ir turime būti linkę keistis. Turime gyventi tokias sistemas, kurios būtų tvarios ir subalansuotos. Ačiū ponė Renjė, paskui ponas Papakys. Dėkuoju ponė pirmininkė, ponė komisarė savo įžanginėje kalboje ir pristatinėdamas Baltąją knygą kalbėjote apie tai, kad 11,3 procento BVP e, viešojo sektoriaus yra išleidžiama pensijoms. Tačiau kokia, kaip, kokia situacija su trečiuoju ramščiu? Austrijoje 2003-2004 metais, kažkur prieš 10 metų, buvo e, pradėta taikyti e, tai, pradėtos taikyti mokestinės lengvatos tam trečiajam ramščiui. Tuo metu Austrijoje buvo liberali, neoliberali vyriausybė. Ir tos, tė, tos mokesčių lengvatos dabar neatsispindi biudžete. Taigi, jeigu mes kalbame apie tam tikras priežastis, tai turime nepamiršti visų priežasčių. Toliau dėl analizių, kurios pateikiamos Baltojoje knygoje. Man atrodo, kad komisija situaciją analizuoja pakankamai gerai ir yra labai svarbu. E, kalbėti ne tik apie tuos, kurie dabar yra pensininkai, bet taip pat kalbėti apie bedarbius, apie namų šeimininkės, apie jaunus žmonės, kurie neturi darbo. Mes turime atsižvelgti į visas visuomenės grupės dėl to, kad tai yra sudėtinė problema. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kaip galėtų atrodyti toks nuoseklus požiūris, visa apimantis požiūris. Ir toliau jūs paminėjote moteris ir jų vaidmenį ir e, kad svarbu ateityje daryti viską, kad moteris turėjo, turėtų daugiau galimybių. Ir ar nėra ciniška finansų krizės metu, e, kuri parodė, kokia, kokia kaip yra sudėtinga pasitikėti antruoju ar trečiuoju ramščiu, e, kalbėti apie tai, kad reiktų moteris padrasinti, e, investuoti į tuos tokius nestabilius e, ateities instrumentus, vietoj to, kad būtų pasiūlyta e, stabili pirmojo ramščio sistema. Ačiū. Uh, merci. Monsieur Poupakis, puis Monsieur Ori. Ačiū, panas Pupakis, o paskui Ori. Pradavėme, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Φυσικά χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, gerbiamas komisijos nariai. Man e, pensijų klausimas įdomus ir padarių pensijų užtikrinimas žmonėms labai rūpi. Ir turiu klausimą dėl mūsų gyvenamos aplinkos, didėjančio nedarbo, krizės, visa tai sunkina e, tokių klausimų kaip socialinės sanglūdos sprendimą. Pensijų klausimas be jonės yra nepaprastai svarbus. Ir e, turime taip pat užtikrinti, kad e, dar prieš tai žmonės turėtų gerą darbą ir gerą atlyginimą. Jūsų siūlomos reformos nesprendžia problemų iš esmės. Jūs trumparegiškai viską darote. Ir standartizuotai, visiems vienodai. Pavyzdžiui, Graikijoje pensijos mažinamos tam, kad būtų užkištos biudžeto skylės. Labai daug graikų gyvena žemiau nacionalinės skurdo ribos. Baltojoje knygoje pensijų fondų nacionalinių, nacionalinių lygių klausimas turi būti sprendžiamas. Tai negali būti panaudota kaip alibi mažinti pensijas ir murgdyti žmonės skurdė ir socialinėje atskirtyje. Ačiū. Ačiū. Aš siūlau, kad mes vėl suteiktumėm žodį komisijos nariui, gal kalbėsime ne per daug ilgai ir paskui išklausysime paskutinių kalbėtojų. Gerbiami kolegos, bijau, kad negaliu atsakyti visų klausimų, bet pabandysiu atsakyti keletą iš jų. Tikiuosi, kad e, pavyks išrinkti, išsigirti svarbiausius, pavyzdžiui, dėl Austrijos trečiojo ramščio. Su daktaru Fischeriu aš kalbėjausi, jis yra vienas iš mano direktorių ir žalėje knygą rengiantis vadovavo, jis puikiai žino, kokia padėtis yra Austrijoje. Ar tas dokumentas ideologiškas ar ne, ideologinis ar ne? Manau, kad mes teikiame labai tvirtą argumentą - demografiniai pokyčiai. Europoje demografinis nerevoliucija įvyko, daug kas buvo pasakyta ir daug kas iš jūsų sakė, kad atitinkamos vyriausybės nesėmė veiksmų, nes visuomet yra galimybė uh, vyriausybėms palikti veiksmus, e, palikti veikimą, palikti veiklą kitai vyriausybei. Dabar kiekvienoje valstybėje jau uh, atidėlioti nebegalime, dėl demografinių pokyčių darbingų žmonių skaičius mažėja, uh, didelio kūdikių gimstamumo nebėra, dėl krizės poveikio veikti reikia dabar. Jokia vyriausybė nebegali palikti veikimo kitoms vyriausybėms. Ir man nepatinka, kad kuriuose valstybėse narėse bandoma apversti aukštinkojim pensijų reformas, kurių buvo e, imamtas anksčiau. Ir e, galiu pasakyti, kad reformas tik reikia naujai įgyvendinti. Nesakyčiau, kad dokumentas ideologinis, bet galiu pasakyti, mes bandėme išsaugoti charakterį E, ir pradėję šį darbą mes turėjom pasirinkti, ar įtrauksim absoliučiai visas detalės išriškėjusias per konsultacijas ir parengti tam tikrą kalėdų eglutę, ar išrinkti svarbiausią informaciją, svarbiausius argumentus ir būtiniausius veiksmus surašyti. Mes pasirinkom antrąjį scenarijų. Todėl e, nėra įrašyta nemažai įdomių klausimų, kurie būtų labai patrauklus, bet mes juos praleidome. Mes, e, pavyzdžiui, konkrečiai nekalbėjome apie e, populiarią diskusiją apie apibrieštą naudą ar apibrieštą įmoką tų dalykų mes nelėtėme, nors galbūt tai yra ir labai patrauklų visuomeniai. Lygiai taip pat mes jokių būdų ideologiškai nesivadovavome, kai kalbėjome apie pagrindinės Europos pensijų sistemas. Galėtumėm labai daug diskutuoti apie privalomuosius ramščius, bet mes nusprendėme, kad valstybės narės pačios turi nuspręsti, kaip turės atrodyti jų pensijų sistema. Jeigu jos nori, kad būtų privatus sektorius didesnis, mes galime patarti, e, koks yra teisingiausias reguliuotojo požiūris. Bet konsultacijas su valstybėmis narėmis mes išgirdome, kad tokiais klausimais kaip ramščių struktūra rankščių sandara, turi būti išlaikyta nacionalinė kompetencija. Ir mes gerbėme valstybių narių pasirinkimą. Tačiau e, visiems e, buvo suprantama, kad e, reikia siekti didesnio efektyvaus užimtumo lygio ir aš nemanau, kad E, privalomo pensijinio amžiaus pasiūlymai e, prieštarauja mūsų bendram kontekstui. Nors jeigu būtų daugiau laiko, galėtumėm atskirai to klausimu pakalbėti. Aišku, čia yra tam tikras paradoksas. Dabar labai didelis nedarbo lygis. Ir, bet mesgi nekuriame pensijų sistemų trumpam e, laiko tarpui. Mes pensijų sistemą kuriame ilgesnėje perspektyvai turime imtis konkrečių tikslinių veiksmų užimtumo lygiui padidinti visose amžiaus kategorijose, bet pensijų sistemos turi būti e, ilgesnį, ilgesnį laiką, nes dabar pradedantis dirbti jauni žmonės turi žinoti, kokia pensijų sistema yra sukurta ir kokia pensijų sistema jie galės naudotis, kai išeis į pensiją vėliau gyvenime. Visuomenės informavimas, e, švietimas, visa tai yra labai svarbu. Ir galiausiai Graikijos padėtis. Žinoma, ji yra pati sudėtingiausia. Tai yra pavyzdys, ne vienintelis pavyzdys, kai e, demografinių pokyčių nulemta reforma sutapo su būtinybė reaguoti į krizę. Tam reikėjo labai ženkliai koreguoti biudžetą ir kartais biudžeto koregavimas atspindimas kaip pagrindinė reformos dalis pateikiamas kaip pagrindinė reformos dalis. Tai nereiškia, kad kai kuriais atvejais biudžeto koregavimas yra būtinas. Ir ministrų darbas ir suinteresuotų visų pusių darbas čia e, nelengvas jie turi išaiškinti ir rasti teisingiausias koregavimo priemonės. Aš nepavyzdžiu niekam tokio darbo. Mm, panas Ory, po to panas Setas. Szólt elnök asszony, mindenek előtt magam is üdvözölném a fehér könyvet, kétség. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti šią baltąją knygą. Ji iš tiesų yra pakankamai objektyvi ir jos kokybė yra žymiai geresnė negu žaliosios knygos. Išklausęs šių diskusijų galiu pasakyti, kad aš uh, mašiu apie tai, ką ES galėtų padaryti, nes tarsi e, dauguma klausimų priklauso nacionaliniai kompetencijai. Yra 27 po Kroatijos prisijungimo, bus 28 skirtingos pensijų sistemos ir labai mažai teisės aktų e, šioje srityje. Taigi tai yra valstybių narių kompetencija, mes galime atlikti politinio koordinatoriaus, socialinio koordinatoriaus vaidmenį galbūt mes turime kažkokių specifinių kompetencijų ar turėsime kažkokių specifinių kompetencijų. Pasižiūrėjus jūsų 20 punktų veiksmų planą, galiu pasakyti, kad kiekvienas iš tų punktų reikalaus daug pastangų ir e, labai sudėtingos stebėsenos procedūros. Ir aš jau dabar pradėjau galvoti, kokį tvarkaraštį jūs įsivaizduojate ir kaip jūs įsivaizduojate, kaip bus galima įgyvendinti tuos visus punktus, tas jūsų rekomendacijas. Ar jūs, pavyzdžiui, bandysite įgyvendinti, kaž, įkurti kažkokią tai vertinimo agentūrą, kuri bandys e, keistis, padėti keistis gerąją praktiką ir analizuos e, įvairius duomenis, kad būtų galima įvertinti, kas vyksta pensijų sistemose. Dėl to, kad mes dabar, mes, mes žinome, kad e, iš komisijos pusės buvo dedama labai daug pastangų, kad būtų galima gauti visus duomenys iš valstybių narių e, šiai baltai knygai. Ir nežinau, ar jums pakaks administracinių pajėgumų tą padaryti kasmet, galbūt reikia kažkaip ieškoti kažkokio kito sprendimo. Aleksandras Serkas, o po to Silvana Repti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė komisarė. Man būtų keista, jeigu Europos komisija būtų siūliusi pensijų reforma, nespręsdama fiskalinio konsolidavimo problemų. Mes e, turime suvokti, kad pensijų sistemos reforma savo rezultatus duos po 20 ar 30 metų. Valstybėms narėms yra e, išsakomos rekomendacijos, vis liepiama kažką harmonizuoti, harmonizuoti, harmonizuoti. Tai yra teorinės pastabos, tačiau pavyzdžiui, kokius, kokias rekomendacijas teikia komisija Ispanijai. Nepaisant to, kad 2010-2011 metais buvo įgyvendinta pensijų reforma Ispanijoje, tos reformos tvarumas dar pablogėjo. Ir tai atsitiko ne dėl to, kad per tuos du metus staiga įvyko demografinis sprogimas ar staiga paseno gyventojai Ispanijos. Iš tiesų tai susiję su biudžeto konsolidavimu. E, mes E, turime apie 6 milijonus bedarbių Ispanijoje, tai yra apie 40 procentų, 40 procentų gyventojų, kurie galėtų dirbti, bet dėja yra bedarbiai. Ar galima pensijomis pateisinti e, reformas. Manau, kad pensijos su reformomis nieko bendro neturi. Mes turime kalbėti apie viešojo sektoriaus e, e, problemas. Aišku, yra svarbu kalbėti apie tvarumą. Tačiau esminis klausimas yra, kaip patobulinti reikalavimus. Šioje baltoje knygo, baltojoje knygoje aš nematau atsakymo, kas atsitiks su pinigais tų 20 milijonų europiečių, kurie ne, negaus pensijų, kurių sa, gyvenimo sąlygos pablogės, kurių gyvenimo sąlygos bus e, apskritai sugriautos dėl to, kad jie neturės prieigos prie pensijų sistemos. Mes dabar kalbame apie didžiausią įmanomą nesaugumo faktorių e, didesnių už bet kokias demografinės katastrofas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επίτροπε τις περισσότερες ερωτήσεις που είχα να κάνω. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, norėčiau užduoti keletą klausimų, ar galiu juos užduoti gerai, ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dauguma mano klausimų jau buvo užduoti kitų kolegų. Bet jūsų atsakymai, ponė komisarė, e, mane paskatino užduoti kitus klausimus. Taigi mano klausimai būtų tokie. Jūs sakėte, kad, kalbėdamas apie Graikijos atvejį, jūs sakėte, kad yra svarbu daryti biudžeto korekcijas nors gyventojai, gyvento, gyventojai sensta. Pažiūrėkite į Europą - Italiją, Ispaniją, Airiją, Portugaliją. Čia, čia, šiose šalyse vyksta lygiai tie, tie patys dalykai kaip Graikijoje. Taigi, ką jūs ketinate dalyti, daryti tose valstybėse narėse su pensijų sistemo, sistemomis ir e, senėjančia visuomenė? Toliau kitas dalykas Mes daug kalbame apie padorų darbą. Netgi poniai Segol uždaviau šį klausimą, jį lankėsi čia mūsų posėdė prieš jūs, e, nes tas padorus darbas e, nėra vieningos apibriešties, jis yra skirtingai apibrėžiamas. E, ar mes galime kalbėti apie padarės pensijas, ar mes susimastome apie tas padarės pensijas, Kaip jūs įsivaizduojate, kaip galime susijęsti tą padorų darbą ir padorės pensijas? Ir toliau paskutinis mano klausimas, mes daug kalbame apie darbą vyresnio amžiaus žmonėms, apie darbo vietas vyresnio amžiaus žmonėms. Tačiau mums reikia kurti darbo vietas taip pat ir jauniems žmonėms. Ar yra atliktas koks nors mokslinis tyrimas, kokia nors studija, kuri kalbėtų apie e, darbo vietas, kurios tiktų abiems kategorijoms? Vis Debeker. O paskui ponia Blinkevičiūtė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ką ekspertai jau seniai žinojo ir ką mes, politikai, jau seniai žinojome, dauguma valstybių narių ignoravo, neįgyvendino. Todėl norėčiau, kalbėdamas apie šią baltąją knygą, ją įvertinti teigiamai manau, kad yra labai svarbu, kad e, jau daugelį metų pripažįstamas reformų poreikis e, staiga atsispindi e, šioje knygoje. Man atrodo, kad taip pat reikia nepamiršti, kad šios baltosios knygos įgyvendinimas yra valstybių narių kompetencija. Tačiau kita vertus reikia suvokti, kad e, tokios rekomendacijos teikiamos europinių lygių taip pat vaidina svarbu vaidmenį. Norėčiau pasakyti keletą pastabų iš šiandieninės prezentacijos. E, pavyzdžiui, yra toksai sakinys, reikia pagerinti užimtumo, žmonių užimtumo galimybės, e, pagerinti darbo sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms. Ir čia mes kalbame ne apie trumpalaikius tikslus, o ilgalaikės koncepcijas. Ir e, tokie sakiniai kaip tik įrodo, kad reikia reformų. Man šita baltoji knyga atrodo e, puikia priemonė, e, kuri padės reikalauti reformų iš valstybių narių. Ir aš priklausysiu prie tų, kurie e, pasisakys už šią baltąją knygą, už jos atsakomybę. E, atsakomybę prieš ateinančias kartas. Dėkoju. Merci beaucoup, Madame Blinkevičiūtė. Ačiū, ponė Blinkievičiūtė, ir po to panas Kafratė. Ir ačiū, komisarė, aš turiu du e, klausimus. Pirmas klausimas, ar jūs turite duomenų, kiek per pastaruosius 2-3 metus ir kokiose ES valstybėse buvo sumažintos pensijos, nes aš tokių duomenų negavau, išskyrus vieną abstraktų sakinį balt, e, Baltojoje knygoje, kad pasakyta, kad ekonominė finansinė krizė e, daro spaudimą viešiesiems finansams, o to pačiu ir pensijom. Būtų įdomu sužinoti, kokios ES šalis sumažino pensijas. Ir antras klausimas, iš tiesų pensinio amžiaus ilginimas yra neišvengiamas. Tai nėra politiškai populiaru, bet tai yra būtina ir mes tą suprantam. Ir kai kurios ES šalis pastaruoju metu metu priėmė sprendimą pailginti pensinį amžių, e, bet aš tiesiog neradau konkrečių priemonių kai kuriuose valstybėse narėse, kokius sprendimus priėmė to šalis tam, kad kuo ilgiau išlaikytų darbo rinkoje vyresnio amžiaus žmonės. Ar jūs turite konkrečias, galit paviešinti konkrečias priemonės, kokių ėmėsi ES e, e, naris po to, kai pailgino pensinį amžių. E, dėl jų užimtumo, tų tai vyresnio amžiaus žmonių. Aš perskaičiau taip pat jūsų rekomendaciją 17 valstybių narių, jų tarpe ir Lietuvai. Ir Lietuvai yra rekomenduojama, siekiant užtikrinti aktyvesnį dalyvavimą darbo rinkoje, pašalinti fiskalinės paskatas nedirbti visų pirma pensinio amžiaus žmonėm. Tai ar jūs, komisarė, žinote, kad ką tik Lietuvos vyriausybė pasiūlė atleisti iš darbo žmonės, darbuotojus, sulaukusius 65 metų be jokių priežasčių. Vien tik tai dėl to, kad jie sulaukė 65 metų. Kaip tai siejasi su rekomendacijom ir su pensinio amžiaus ilginimu ir su esama situacija. Ačiū. E, Monsieur Cofferati. Skaferati. Grazie, prezidente. Signor komisarė. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Reikia stabilizuoti pensijų sistemas. Daugelis ES valstybių narių e, pakeitė tas pensijų sistemas, perėjo prie kapitalo kaupimo sistemų. Darbo rinkoje kyla grėsmė, kad tai bus susijęs su rizika daugeliu gyventojų. Visų pirma, mo, tai bus susijęs su rizika moterims, nes moteris e, e, išeina motinystės atostogų. Visose valstybėse narėse beveik e, jos, e, jų pareiga yra rūpintis šeima, bet to jos taip pat yra diskriminuojamos, kalbant apie atlyginimus. Taigi, kai jos pagaliau sulauks pensinio amžiaus, jos gaus žymiai mažesnę pensiją negu vyrai. O kadangi moteris gyvena ilgiau, tai kyla didelis pavojus, kad jos, jeigu jos sulauks labai garbingo amžiaus, jos gyvens visiškame skurde. Toliau kitas dalykas. Yra daug e, skirtumų tarp įvairių profesijų, tarp įvairių e, sektorių ir pavyzdžiui yra e, žmonės, kurie dirba puikiame kondicionuojamame biure, o kiti dirba lauke. Taigi, jeigu būtų vienodos e, darbo sąlygos, tai būtų aišku, kad e, būtų, nebūtų skirtumų ir gyvenimo trukmėje tokių žmonių. žmonių. Tačiau kalbant apie tą E, darbo sąlygų skirtumą ir, ir poveikį tų darbo sąlygų, kuri, kuri, kurį patiria žmonės, tai galbūt reikia atsižvelgti kažkaip ir tuos skirtumus. Toliau kitas dalykas yra žmonės, kurie dirba labai ilgai, paskui jie ilgą laiką būna be darbo, paskui jie vėl e, randa darbą ir tos pensijų, tie pensijų fondai, kurie pagristi kapitalo kaupimu, jie neužpildo tos spragos, kai žmogus e, nedirbo už tuos metus. Taigi tada reikia tarsi sukurti kažkokią naują kompensacijų sistemą, o tai yra susijęs su socialinėmis rizikomis. To start with a question by Mr. Uri about Pradėsiu nuo pono Eri klausimo dėl kompetencijų. Tikrai, mm, teisinių požiūrių čia jokių pasikeitimų nėra, tačiau valstybės narys pasveikino komisijos veiksmus ir žalį ir baltąją knygas. Uh, Ne visos e, pačios valstybės rengia tokius dokumentus. Belgija, pavyzdžiui, tą padarė ir, ir pirmin, Belgijos pirmininkavimo metu buvo surinkta puikia konferencija ir diskusijos po to sekė, bet daugelis valstybių tokių dokumentų nerengia. Taigi, todėl komisijos analizė ir jos politikos dokumentai buvo taip e, pasveikinti palankiai surinkti, su, sutikti, nes ten yra daug duomenų, daug analizės, tai skatina politikos dialogą. Kai kuriais atvejais, kuomet yra aiškus ryšiai tarp pensijų ir Europos darbo rinkos ir Europos finansinių rinkų, aišku, yra aiškus legitimumas, kodėl reikėtų europinių veiksmų europinio lygmens veiksmų ir mes todėl įmamės to darbo. Uh, ar Europinė agentūra čia būtų toks pagrystas variantas viską įvertinus. Aš žinau, kad kai kurios dabartinės agentūros jau susiduria su tam tikrais sunkumais dėl mm, jų darbo legitimumo ir užimtumo generalinis direktoratas yra tam tikrą prasme jau agentūra ir finansų generalinis direktoratas taip pat, kadangi yra adekvatumo ataskaita rengiama ir senėjimo ataskaita rengiama ir suinteresuotos šalis yra įtraukiamos, e, kai rengiamos išvados, kai formuojamos mūsų politikos rekomendacijos. Toliau dėl konkrečių rekomendacijų konkrečiai valstybei. Praeitais metais ir šiais metais matome, kad pakankamai laiku yra įgyvendinta tai, kas turi būti padaryta, bent iš dalies, ypač kai eina kalba apie užimtumo lygio didinimą. Aš visuomet nesu linkęs dalyvauti tose diskusijose, kur dėmesys sutelkiamas vien tik tai į pensinį amžių, nes e, labai svarbu yra skatinti užimtumo lygį visose e, amžiaus kategorijose, abiejose lytise. Uh, Tačiau reikia atvirai pasakyti, sąžiningai pasakyti, kad kai kuriuose valstybėse narėse moterų žimtumas yra gal tik tai 50 procentų ar net mažesnis. Taigi reikia labai daug ką dar padaryti, kad moterų galimybės įsidarbinti išauktų, ypač Pietų Europoje, bet ne vien tik tai, kai kuriuose kitose valstybėse narėse, vidurio Europoje tas pats yra aktualu. Tai rimta problema. Kaip mes tai darome, kai kuriuose Mm, rekomendacijose yra e, raginama išplėtoti vaikų priežos institucijų tinklus, e, šalinti kitas kliūtis, kurios trukdo moterims sugrįžti į darbo rinką. Uh, Gal taip pat akcentuojamos visą gyvenimą trunkačio mokymosi galimybės, taip pat įvairios verslumą skatinančios iniciatyvos akcentuojamos, galimybės dirbti per atstumą, galimybės dirbti ne visą darbo dieną, bet taip pat ir, pavyzdžiui, tai, kas leidžia socialinės garantijas kaupti. Ir jeigu įsiskaitytumėt mūsų dokumentus, šiandien matytumėt, kai kuriuose valstybėse narėse yra madingi taip vadinamieji mini darbai. Ir mes čia raginame imtis labai aiškių veiksmų, kad tokia praktika būtų e, naikinama, kad būtų pirmenybė teikiama um, tokie, tokiai praktikai, kur tikrai būtų galima kaupti socialinės garantijas, nes vertinant ilgalaikį laikotarpį tokia praktika yra netvari. Nes jeigu daug tokių mini darbų a, išliks, jeigu tai bus darbo rinkos dominuojanti dalis, tai tikrai bus labai negerai. Net jeigu tai tik tai kai kuriuose sektoriuose bus būdinga. Toliau adekvatumo ataskaita rengiama, konkretus duomenys bus dėl to, kur pastarojo laiko tarp priemonės neigiamai paveikė pensijas. Iš esmės visos programos valstybės patenka į tą kategoriją. Bet tai taip pat ir tos valstybės yra, kur reikia siekti didesnių galimybių įsidarbinti ir didesnio užimtumo lygio. Kai kurie ekonomistai, galbūt ir ne visai rimtai, teigia, kad reikėtų mažinti e, pensinį amžių dėl krizės. Iš tikrųjų, jeigu matematiškai paskaičiuotum, tai nėra neįmanoma teikti, kad sumažinus pensinį amžių e, galutiniam rezultatė turėsi tokią galimybę, kad kiekvienas žmogus turės darbą ir tada po truputį vėl galėsi tą pensinį amžių ilginti. Tačiau įvertinus tas programos valstybės, kurios pergyveno krizę ar yra dar krizė, turės sugrįžti prie normalaus ekonomikos augimo. Taigi, Baltosios knygos tikslas nėra spręsti tokias problemas, bet aišku, tas problemas reikia spręsti. Tiesiog mes dirbame tuo pagrindu, kad kai kurios valstybės narės galbūt išliks krizė. Ir, ilgą laikotarpį praktiškai nu, amžinai. Taigi reikia spręsti makroekonominės problemas ir tada ta pusiausvyra vėl sugrįžtų. Ir tuo pagrindu mes turėtumėm siekti ir užimtumo lygio didinimo, ypač šiuo laiku, kai yra nuolatinis finansinis spaudimas iš rinkų pusės. Aišku, tai labai sudėtinga padaryti. Valstybės narės turi labai menkai galimybių, tos judėjimo laisvės, imtis kažkokių tai intervencijų, kurios skatintų e, darbo vietų kūrimą ir, ir panašius dalykus. Tai mes turime toliau dirbti šioje srityje, taip pat ir dėl padorių pensijų. Tačiau kaip tai padaryti? Uh, Mes norėtumėm, kad užimtumo lygis išauktų, mes norėtumėm, kad m, mm, būtų ir ilgesnis kaupimo laikotarpis. Ir žaliojoje knygoje Niklas Brau iš Londono ekonomikos mokyklos labai aiškiai paaiškino, kad toje srityje, aišku, yra įvairių galimybių, įvairių variantų, kokį galėtumėm pasirinkti. Pavyzdžiui, uh, Pensinio amžiaus įlyginimas yra ne vienintelis kelias. Galima įmokas didinti, tačiau tai turės labai neigiamų poveikio e, ekonomikos konkurencingumui. Galima tiesiog susitaikyti su žemesnėmis, su mažesnėmis pensijomis ilgalaikiu laikotarpiu, bet tai reiškia, kad tuomet pensinio amžiaus žmonės atsidurs skurde, tai irgi neprimtina. Uh, Tai vertinus visus tos variantus ir įvertinus visus tikslus, susumavus visus parametrus, mes ir turime Baltosios knygos visą analizę ir išvadas. Noriu padėkoti Jums už visas išsakytas pastabas e, šioje srityje ir mes e, lauksime ateinančios ataskaitos. Labai labai ačiū komisarė, man atrodo tikrai tai buvo labai produktyvus pasikeitimas nuomonėmis, e, komiteto narių labai daug buvo, labai ir kitų komitetų nariai, aš manau, tikrai labai domėsi šiomis. In, diskusijomis. Aš prašau kolegų dar neišeiti, kadangi turime dar vieną darbo atvarkės punktą, um, tačiau jau kalbėsime um, anglų kalbą. O vertėjim dėkojom už tai, kad pasiliko iki posėdžio pabaigos.